Please be welcome. Sveikinu visus susirinkusius ir kviečiu susėsti. We're about to start. We have... Tuoj pradėsime savo posėdį, turime tris valandas skirtas jam. Please be seated. If you're all ready. Jeigu visi pasiruošę, galėsime pradėti ir pereisiu prie ispanų kalbos. Ar dar la bienvenida? Norėčiau pirmiausia pasveikinti. Miembros, señoras y señores. Pasveikinti visus kolegas parlamentarus. Pasveikinti teisingumo, pilietinių laisvių ir vidaus reikalų komiteto narius, teisės komiteto narius ir taip pat moterų teisių ir lygių galimybių komiteto atstovus. Sveikinu visus susirinkusius ir taip pat noriu pasveikinti ponę Reding. Ji yra kandidatė labai svarbioms pareigoms Europos komisijoje naujajos kadencijai. Ji bus atsakinga už pagrindinės laisvės ir teisingumą. Mes rengiame šį bendrą posėdį tarp trijų parlamentų komitetų. Šis bendras posėdis truks, kaip jūs sakiau, tris valandas. Kartu su manim pirmininkaus ir kitų dviejų atsakingų komiteto pirmininkai. Tai yra Libė komitetas, komiteto pirmininkas, Jūri komiteto atstovas ir aš taip pat bei ponė Svensson moterų reikalų komiteto pirmininkė. Mes susitarėme tarpusavyje, kad pirmąją valandą ir penkiolika minučių skirsime klausimams, klausinėdami e, kandidatės apie Libę komiteto kompetencijos rytį. Mes teiksime klausimus ir sulauksime atsakymų, bus pateikta 20 klausimų, valanda 15 minučių mūsų komitetui bus skirta turėsiu būti labai griežtas. Kodėl? Todėl, kad klausimų ir atsakymų skirto laiko negalima bus viršyti. Minutė kiek, kiekvienam klausimui, dvi minutės atsakymui. Kiekvienam klausimui. E, tokių taisyklių turės laikytis deputatai ir jie taip pat teiks klausimus e, pagal dehont sistemą. Norėčiau kviesti kiekvieną kolegą laikytis paskirto laiko. Minutė nedaugiau. Aš kviečiu taip pat ir komisarę ponę Reding laikytis dviejų minučių laiko atsakymams į klausimus. Mes suprantame, kad mūsų laukia labai įdomi programa, kad dėl santykių tarp Europos komisijos ir Europos parlamento po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų srityje vyks tikrai įdomus dalykai. Taip pat kalbėsime apie pagrindinių teisių hartiją. Tad pirmiausia, suteiksime žodį poniai Reding, kad ji padarytų įvadą. Dešimt minučių, jums prašau. Chairman, honorable members. Now it's the third pirmininkė, gerbiami parlamentarai, trečiąjį kartą man tenka garbė kreiptis į parlamento naris, narius, kaip paskirtoji komisarė vėl kreipiuosi į jūs ir klausimai man yra labai toks svarbus demokratijos elementas, kadangi tai yra susijęs su atskaitomybė, diskusijomis ir svarbu, kad piliečiai pamato, jog mūsų demokratija yra labai unikali Europoje netiek daug parlamentų pasaulyje sugeba laimėti šioje kovoje ir užsitikrinti teisę užduoti klausimus vyriausybių nariams. Mes kovojome, siekėme to jau kurį laiką ir kartu šiame parlamente mes bandėme sukurti šią teisę ir dabar aš esu tos teisės auka. Bet tikiuosi, kad visi didžiuojamės šiuo labai svarbiu demokratijos apraiškos momentu. Labai didžiuojasi, kad pirmąjį kartą kreipiuosi į Jūs um, šiuose demokratiniuose klausimuose kaip pirmoji paskirtoji komisarė atsakinga už teisingumą, pagrindinės laisvės ir pilietybę. Nes būtent šiuose srityse piliečiai daug iš mūsų tikėsis, iš politikų ir komisijos narių, ir tarybos atstovų, ir ypatingai Europos parlamentarų. Kodėl? Todėl, kad dažnai piliečiai yra nuviliami, jų lūkesčiai nėra išpildomi. Ir taip ne, yra ne dėl to, kad trūksta noro ar valios, tiesiog nėra pakankamai priemonių, instrumentų tą teisę užtikrinti. Prisimenu, kai buvau šio komiteto vicepirmininkė. pirmininkė teisingumo vidaus reikalų ministrų tarybos sprendimai mūsų nepasiekdavo, tie sprendimai būdavo priimami už uždarų durų, nebūdavo skaidrumo tuo metu. Na ir parlamentas turėjo labai mažai įtakos trečiojo ramšio srityje ir tiesiog buvo toksai sva, tokia svajonė, toksai, toks siekis, kad kažkada galbūt visa tai pasikeis. Na ir džiugu, kad nuo gruodžio pirmosios dienos viskas pasikeitė. Ir dabar parlamentas kartu su komisija turės parodyti, kad Lisabonos sutartis nėra vien tik tai žodžiai. Tai yra reali, tikra teisingumo ir vidaus reikalų srities revoliucija. Bendro sprendimo prieimimo procedūra, kvalifikuotosios daugumos taikymas taryboje leis priimti naujus teisės aktus ir teis, teismų vaidmuo ir Europos e, teisingumo teismo ir nacionalinių teismų vaidmuo bus labai svarbus. Na ir pagrindinių teisių hartija, kuri dabar yra teisiškai saistanti, sukuria vienodas sąlygas ir sutartims, ir hartijoms, jos yra vertinamos vienodai. Taigi dabar reikia imtis veiksmų ir aišku, ta kelionė nebus lengva ir trumpa ir piliečiai labai teisėtai tikisi iš mūsų, kad mes imsimės veiksmų ir galiausiai pasieksime konkrečių rezultatų. Na ir aš esu įsitikinusi, kad Lisabonos sutartis dabar reiškia visišką politikos reorientavimą, perorientavimą traktavimą teisingumo pagrindinių teisų ir pilietybės rytyje. Ne vien tik tai e, mąstysenos pakeitimą, bet ir rezultatų pakeitimą, nes nėra, nėra įmanoma e, laisvė be saugumo ir teisingumo ir saugumas neįmanomas be teisingumo. Na ir per pastarąjį dešimtmetį daugiausia dėmesio buvo skiriama vien tik tai saugumui, kai tuo tarpu teisingumui buvo skiriama nepakankamai dėmesio. Na, o Lisabono sutartis dabar mums suteikia galimybės subalansuoti tas dvi savokas, užtikrinti teisės ir laisvės, jas įtraukti. Ir būtent dėl šios priežasties pirmininkas Baroso tą politikos perorientavimą įtvirtino, sukurdamas naująjį portfelį, kuris konkrečiai skiriamas teisingumui, pagrindiniams teisėms ir pilietybės sričiai. Ir jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą šiam, e, šioms pareigoms užimti, tuomet aš tikrai sieksiu, kad tas ES politikos reorientavimas, perorientavimas taptų realus pagal Lisabono sutartį. Tai yra ir teisingumo, ir mūsų piliečių teisų labui. Na ir pirmasis dalykas, kurį reiks padaryti, tai bus mūsų bendras siekis, e, mano ir Cecilijos Malstrom, pristatyti būtent veiksmų planą dėl Stokholmo programos įgyvendinimo. Ir tą darbą mes pradėsime iš karto, nedelsdamos, nes darbo yra daug, yra 170 naujų iniciatyvų numatyta Stokholmo programoje. Ir visos tos iniciatyvos pasieks jūs. Tai reiškia, kad mums teks didžiulis darbas, bendras darbas ateinančiais metais. Na ir prie, perėdama prie e, atsakymų į klausimus, norėčiau pirmiausia išskirti tris e, prioritetinės sritis. Pirmiausia, mums reikia sustiprinti ES poziciją, bandant apsaugoti piliečių privatumą. Tai pasakytina apie visas ES politikos sritis. Kitaip tariant, tai reiškia, kad duomenų apsauga bus labai svarbus klausimas mano darbo tvarkėje, kalbant ir apie teisės saugą ir nusikaltimų prevenciją ir taip pat kalbant apie tarptautinius santykius su mūsų partneriais, tokiais kaip JAV. Antras prioritetas. Dabar turime galimybių per labai konkrečius veiksmus sustiprinti piliečių teisę laisvai judėti šioje ES ar vieniems, ar su savo partneriais, ar šeimos nariais. Ir tas laisvas judėjimas, mano manimu, yra ES piliečių šerdis vidaus rinkoje. Nes perdėm daug galvojame apie rinką ir nepakankamai dėmesio skiriame piliečiams. Ir turime nuveikti daugiau, nepalikti to kaip abstrakčios minties idėjos, bet ją paversti konkrečią realybę visoms valstybėms narėms ir visų narių piliečiams, kurie bejudėtų. Ir ES teisės aktai turi būti griežtai taikomi, jeigu um, prireikia imtis griežtų priemonių. Taip pat turime pasirūpinti, kad įtariami ir kaltinami asmenys turėtų aiškės teisės ES. Egzistuoja Europos arešto orderis ir įrodymų, parodymų orderis. Taip pat turime pasirūpinti, kad būtų užtikrintos teisės dėl teismo procedūros aiškumo, e, taip pat kalbant ir apie sulaikymo centrų, kalėjimų laikymo sąlygas. Taip pat turime pasirūpinti, kad kad nukentėjusiųjų teisės būtų sustiprintos. Nes nėra įmanomas teisingumas, abipusis pasitikėjimas, jeigu nebus užtikrintos pagrindinės teisės e, pagrystos mūsų vertybėmis. Taigi turime sustiprinti procedūrinės, e, procesinės teisės ir nukentėjusiųjų teisės. Aš tik tai tuos tris elementus išskyriau, bet visi žinome, kad tų elementų yra daugiau ir įsivaizduoju, kad jūs paliesite e, tuos kitus elementus užduodami man klausimus e, šiose diskusijose. Taigi dabar aš e, pasiruošusi išklausyti jūsų. Dėkoju. Thank you, commission. Ačiū, pona Reding. Dabar suteikiu žodį ponui Busutil. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu palinkėti ko geriausios sėkmės poniai Reding ir jeigu viskas klostysis gerai, ji trečiąją kadenciją iš eilės dirbs komisijoje ir komisijoje dirbs 15 metų iš eilės. Taigi mums nereikia klausinėti jūs, ar turite pakankamai patirties šiam darbui. Tarp jūsų kompetencijos ryčių bus Europos pilietybės klausimas. Mes tikimės, kad jūs sustiprinsite tą Europos pilietybę ir suteiksite daugiau konkrečių teisių Europos piliečiams. Todėl norėčiau paprašyti pateikti bent tris konkrečius pavyzdžius, kokias naujas teisės suteiksite Europos piliečiams kaip e, komisarė atsakinga už Europos pilietybę. Pone Redingi. Aš labai daug skaičiau apie, apie labai įdėmiai skaičiau jūsų kolegos Lamasūro pranešimą apie Europos bendrėjos piliečių teisės. Tame pranešime išdėstotis visos spragos tose teisėse. Todėl aš labai greitai imsios e, veiksmų šioje srityje. Pirmiausia, pilietinio teisingumo, civilinio teisingumo srityje. Jeigu esate Suomis ir norite vesti Junktinės karalystės pilietį, yra problema, nes Suomija reikalauja pažymos apie kliučių nebuvimą, o Junktinė karalystė to nenumato. Tam, kad jauna pora galėtų gyventi kartu, reiškia jie, kad turi įveikti administracinę kliūtį. Mums reikia laisvo administracinių dokumentų judėjimo, reikia tarpusavio pripažinimo tų oficialių dokumentų ir daugiau Europos autentiškumo aktų. Komisija tai pradėjo daryti. <clears throat> Pamenu, darbą dėl paveldėjimo teisius. Ir kad išspręstume kitus klausimus, aš pateiksiu žalėją knygą dėl laisvo civilinių dokumentų judėjimo dešimtųjų metų pradžioje, vėliau bus pateiktos teisėkuros iniciatyvos. Jeigu jau kalbame apie dokumentus ir jau pateikiau vedybų pavyzdį, turiu pasakyti, kad yra daug Tarptautinių vedybų maždaug 350 tūkstančių. Ir yra 120 tūkstančių skirybų per metus. Tai yra maždaug 20 procentų visų skirybų. Yra didelių problemų ne tik dėl pačių skirybų, bet ir dėl to, kad nėra teisinio aiškumo. Ir išgirstame labai liūdnų istoriją Roma 3 pasiūlymas dėl skirybų, turintis patikslinti šią sritį, buvo blokuotas taryboje 2006 metais. Pirmininkas paprašo e, greičiau užbaigti atsakymą. Noriu priminti, kad turime labai griežtus laiko limitus. Pasistengsiu, kaip galima geriau atsakyti į klausimą. Aš pateiksiu pasiūlymą 10 metais dėl sustiprinto bendradavimo ir tikėsiuos, kad parlamentas man padės. Aš e, dirbsiu toliau diplomatinės ir konsulinės apsaugos srityje, kad būtų aiškios taisyklės dešimtųjų metų pabaigoje. Įgyvendysime laisvo judėjimo direktyvą, jeigu reikės taikysime pažinimo procedūrą. Nėra teisų, jeigu žmonės nežino apie teisės. Taigi aš pasinaudosiu ir komunikacijos galimybėmis kad e, piliečiai būtų informuoti apie savo teisės. Ačiū. E, buvo, jūs atsakinėjote 3,5 minutės, mes išgirsime 20 klausimų, todėl aš tikiuosi, kad suprantate, kad e, iš tikrųjų laiko turime nedaug. Noriu priminti, kaip yra labai svarbu laikytis laiko limitų. Vieną minutę klausimui, dvi minutės atsakymui. Klodas Moralės. Ačiū pirmininkė, ponė Reding, socialistai ir demokratai taip pat jūs sveikina čia parlamente. Jūs būsite pirmoji komisarė atsakinga už pagrindinės teisės ir, kaip jau sakėte, šioje kompetencijos srityje jūs taip pat e, atsakysite e, teisingumo srityje su migracijos komisaru. Tačiau mums svarbiausia yra prieglaudos paketas, duomenų ir skaidrumo paketai, e, keleivių duomenys, skanavimas, visa tai yra pagrindinės teisės, bet taip pat ir saugumo aspektai. Praktikoje, kaip jūs dirbsite kartu su kitu kolega komisaru, kad išspręstumėte potencialius konfliktus, kai iš tiesų e, turi, susidursite su pagrindinių teisų ir saugumo dimensijomis ir kaip užtikrinsite, kad visos pagrindinės teisės e, e, būtų iš tikrųjų E, darbo atvarkėje. Ir kaip užtikrinsite atskaitomybę e, e, parlamentui, kaip jūs informuosite šį komitetą apie pagrindinių teisų įtraukimą į visas kitas rytis. Tai man reikia atsakyti į tris klausimus. Per dešimt metų Europos parlamente aš nuolat kontaktavau su komitetais, dirbome kaip komanda ir aš toliau ir dirbsiu taip toliau su naujaisiais komitetais. Antra, kaip aš dirbsiu kartu su kolegomis komisijoje. Ne tik Cecilija Malstrom, su kuria turėsiu keistis e, savo darbu, taip pat ir kiti komisarai, kurie atsakingi už išorės santykius, turės dirbti kartu su manimi, nes pagrindinių teisų klausimai turi ir išorės dimensiją. Todėl e, visų šių politikų integravimas e, bus labai svarbus. Tačiau naujasis elementas pagal Lisabonos sutartį ir naują hartiją bus pavyzdas tuo faktu, kad e, Europa ketina prisijungti prie Strasbūro teisų konvencijos. Taigi mums reikia komisijos nario, kuris būtų atsakingas už teisės. Žinoma, yra daug elementų, kur mūsų kompetencija e, sutampa. Pavyzdžiui, jūs pabrėžite įvairias problemas keleivių duomenų e, klausimas arba skan, kūno skanavimas. Ir aš esu įstikinusi, kad atsiras ir daugiau klausimų, kuriuos galėsime detaliau analizuoti. Tačiau galite būti įstikinę, kad pagrindinių klau, teisų klausimais ir duomenų apsaugos klausimais mes tikrai dirbsime daug, jie bus svarbiausi ir aišku bus daug darybų, kurios vyks tarp lygiaverčių partnerių. Mes neleisime, kad mums būtų diktuojama, nes taisyklės, kurios prieštarauja mūsų pagrindiniams teisėms, prieštarauja privatumo ir domenų apsaugos nuostatoms, kovojant su terorizmu galiu pasakyti, su Cecilija mes daug apie tai diskutavome ir ji iš tikrųjų pritarė tokiai nuomonė ir tokiems veiksmams. Ačiū, ponas Mišelis. Madame la commissaire désignée, je suis un peu embarrassé de vous interroger. Na, aš žinau, kokia didelė yra jūsų patirtis, žinau jūsų talentus ir kompetenciją, e, jūsų profesinės e, reikiamas ypatybės. E, Maničiau, kad pagrindinės teisės turi būti e, visų ES politikų dalis. Pilietinių teisų hartija turi būti, pagrindinių teisų hartija turi būti įgyvendinta be jokios abejonės. Tai reiškia, kad teks e, žiūrėti, kaip valstybės narės įgyvendina savo įsipareigojimus pagrindinių teisų įgyvendinimus. Ir čia pirmiausia kalbu apie žiniasklaidos koncentraciją, kovą su diskriminacija, valst... reikės užtikrinti valstybės nešališkumą ir taip pat reikės taikyti sankcijas, kurias numato sutartys, jeigu įsipareigojimus pažeidžiami. Aš norėčiau paklausti, kokią tinate imtis, kad valstybės priverstumėte tų principų laikytis, nes e, ne visada tai pavyksta šiai dienai. Jūsų laukia nelengva kova, kurią teks kovoti. Aš pasitikiu jumis, nes žinau, kad sugebėsite jas paspausti. Tiesiog norėčiau daugiau detalesnės informacijos apie tai. Prašom, ponė Reding, atsakykite. Daug kas pasikeitė po gruodžio pirmos dienos, nes pagrindinių teisių hartija dabar yra Lisabono sutarties dalis. Tai reiškia, kad Liuksemburgo teismas turi teisę ir netgi pareigą analizuoti visus priimtus sprendimus, siekiant išsiaiškinti, ar jie atitinka konvenciją. E, tai svarbu išsiaiškinti, ar bus taikoma tinkama ES teisė turi, nacionalinė teisė turi dėrėti su ES teisė. Kai ES taps Europos tarybos konvencijos pasirašančiaja nare, tuomet atsiras daugiau bendradarbiavimo tarp Strasburgo žmogaus teisų teismo ir Luksemburgo Europos bendrių teisingumo teismo. Komisija sieks gauti įgaliojimus, kad prasidėtų dėrybos dėl prisijungimo prie šios konvencijos kuo greičiau, kad būtų galima nustatyti reikiamą pusiausvyrą. Tai būtų vienas dalykas. O ką turėtume daryti dabar patys? E, jūs žinote, kad mes analizavome visus siūlymus siekdami išsiaiškinti, ar tie siūlymai atitinka ekonominius sprendimus ir klausimus. Dabar ateityje mums teks analizuoti kiekvieną siūlymą, kurį pateikia komisija, siekiant pasižiūrėti, ar yra tinkamai užtikrinamas nuoseklumas e, tų pasiūlymų, lyginant juos su pagrindinių teisių hartija. Tai štai, man teksta horizontalioji. E, man teks e, kompetencija įtvirtinti šią, šią, šio klausimo sprendimą horizontaliuoju e, požiūriu. Taip pat teks neužmiršti to ir nagrinėjant tarptautinius susitarimus. Kolega Romeo Rueda, minutė. Labą dieną. Pone Reding, sveikinu atvykus mūsų posėdį. Mane labai sudomino jūsų pirmasis pareiškimas, nes jūs sakėte, kad negalite būti laisvės be saugumo. Jūs taip pat sakėte, kad negali būti saugumo be teisingumo. Tad štai koks būtų mano klausimas. Dabar, kai laisvėms kyla pavojus, pakankamai dažnai taip atsitinka dėl to, kad žmonės gazdinami, bauginami. Tai buvo ir praeitie. E, matėme, labai liūdnų epizodų, tokių kaip pavyzdžiui CŽV slapti skrydžiai ir panašiai. Taip pat matėme, kad buvo kilusi diskusija dėl keliaivių duomenų perdavimų, dėl interneto kontrolės, dėl e, SWIFTO e, klausimų. Tad mano konkretus klausimas būtų štai koks. Kaip konkrečiai e, ginsite piliečių teisės, pavyzdžiui, kalbant apie skenerius kai vėl bandoma žmonės gazdinti ir sakyti, kad neva jų saugumų kilų didžiulis pavojus. Ačiū. Aštuntame Hartijos straipsnėje aiškiai yra pasakyta. Ir aišku, tie kūno skaneriai yra gerai ir bet kyla įvairių klausimų, ar jie yra veiksmingi, ar nekelia pavojaus sveikatai ar nekelia pri, privatumo pažeidimo problemos ir yra apsaugomi duomenys. Ir aišku, reikia nepamiršti ir proporcingumo principo, ar tos priemonės, kuriomis yra naudojamasi tam, kad visuomenės nariai būtų apsaugoti, ar jos yra proporcingos mūsų siekiamam tikslui. Ir čia galiu aiškiai pasakyti, kad saugumo poreikis negali pateisinti visų privatumo pažeidimo atvejų. Mūsų piliečiai nėra objektai kokie, tai, tai yra žmonės ir dėl to dėl kūno skanerio yra trys taikomos sąlygos. Pirmiausia, savanoriškumo principas, toliau e, vaizdiniai turi būti kontroliuojami ir turi būti saugomi atitinkamai ir taip pat reikia kontroliuoti, ar nekyla rizika sveikatai. Tie įrenginiai turi būti 100 procentų saugus. Ir tai aišku irgi nėra kokia tai panacėja. Mes turime ieškoti mažiau tokių pa, mažiau e, pažeidžiančių, mažiau kiš, besikišančių žmogaus gyvenimą sprendimų. Ir aišku, tie sprendimai irgi yra peržiūrimi ir koks tikslas būtų rinkti duomenis, jeigu ne, jie nėra tinkamai apsaugomi, ir aš turiuomenėje ir keliaivių duomenų perdavimą, ir Swifto atvejį, ir turime labiausiai pasikliauti ne baimėmis, o vertybėmis, pagrindinėmis teisėmis. Ir kiekvienas pasiūlymas bus įvertinamas iš pagrindinių teisų perspektyvos, kaip jau minėjau anksčiau. Ir tokiuose dėrybose bus atliekamas toks vertinimas. Ačiū. Timasi Kirkop. Vieną minutę. Pirmininkė. Labai džiaugu, kad šiandien yra daug pasiekęs asmuo ir labai džiaugiuosi, kad yra tokia galimybė šiandien su ja pasikalbėti. Pone komisarė, 27 atskiros valstybės narės, 27 nacionaliniai prioritetai. Na ir žinoma, ES turi stiprinti veiksmingumą, dabar, dabar veikiančių teisės aktų efektyvumą ir nebandyti kištis į nacionalinės kompetencijos rytis. Kaip žinote, pagrindinis Hagos programos tikslas buvo stebėti ir pagerinti veikiančių bendrijos priemonių efektyvumą, o ne išplėsti akį komunitė. Tačiau taip nebuvo. Ir aš turiu mažai vilties, kad ir pagal šią programą bus to pasiekta. Na ir aš, komisarė, norėčiau paklausti jūsų, ar jūs man pritarėte, kad Europai reikia mažiau priverstinio derinimo, reikia daugiau bendradarbiavimo ir procedūrų supaprastinimo. Mes turime tiesiog pasi, pasiremti tuo, kas yra uh, E, jau pasiekta ir bandyti tuos dalykus patobulinti. Dėkoju, ponė Redin. Iš tiesų, tokias diskusijas aš vedžiau su gerbiamu parlamentaru jau eilę metų. Ir aš labai tikiu vidaus rinką, vidaus prekių rinką ir labai tikiu bendrijos e, vidaus rinką apskritai ir laisvų piliečių judėjimu. Na, o jeigu mūsų taisyklės tam prieštarauja, tuomet aš galiu dabar jums pasakyti, jog tas taisyklės pakeisiu. Na, pagal civilinės teisės diskusijas e, viskas yra paprasta. Tiesiog yra konkrečios citatos, yra konkretūs veiksmai, yra pasiekta pažangos, tačiau baudžiamosios teisės rytyje viskas yra kur kas sudėtingiau, kadangi sistemos šimtmečių bėgyje augo, keitėsi, yra teisininkų, teisėjų, kurie tas sistemas taikė eilę metų. Ir suprantama, kad jie bandys laikytis tų senųjų savų sistemų. Ir būtent mes pirmiausia turime užtikrinti pasitikėjimą tam, kad tie, kurie praktikavo tas senasias sistemas, senąją teisę, suvoktų, kad kaiminės valstybės įstatymai irgi yra geri, kad egzistuotų abipusis pripažinimas, bendradarbiavimas, kad jis būtų veiksmingas. Na, o aš bandžiau sustiprinti Erasmus programą studentams ir paverčiau ją Erasmus Mundus programą. Kodėl panašaus dalyko negalime padaryti, pavyzdžiui, ir teisėjų atveju, Erasmus programos teisėjams? Nes tai irgi būtų puikia priemonė užtikrinti abipusį pasitikėjimą tarp teisėjų. Civilinės teisės atveju viskas yra aišku. Ir tikrai ten pažangos bus pasiekta. Aš pasieksiu pažangos. Europinės taisyklės bus e, pagerintos tais atvejais, kai piliečių teisės yra ribojamos, teisės judėti ir kai bus, ir bus, bus pritaikomos pažeidimo procedūros, jeigu įstatymų bus nesilaikoma. Dėkoju. Senora komisarė, senora kandidatas. Pavarės. Ačiū, E, pone pirmininkė, pone komisarius, kalbėjote apie tuos laikus, kai Europos parlamentas dar nebuvo tokia reikšminga institucija, kokia yra dabar. Ir jūs paminėjote, kad prieš dešimt metų pati buvote, daugiau kaip prieš dešimt metų buvote euro parlamentarė. Aš parlamentaru dirbu dar tik tai keletą mėnesių. Ir man, mane iškvietė į susitikimą penktadienį, būtent apie SWIFT atvejį. Sustikimas įvyko likus 24 valandoms iki Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ir taip neturėjo nutikti. Dėl SWIFTO turėjo būti tinkamai deramasi, nebuvo, ne, nereikėjo skubėti. Ir labai sunku parlamentui laikytis savo įsipareigojimų, jeigu nėra susitarimo su komisija. Taigi mano klausimas būtų štai koks. jeigu teks dėrėtis tokius susitarimus, kaip kad, pažiūrėjau, Svifto susitarimas nuo nulio? Kaip pasirūpinti, kad būtų pasiekti tinkami rezultatai, kad būtų deramai konsultuojamėsi su parlamentu? Ačiū. Jūs pats pasakėte, kaip buvo anksčiau. Viskas buvo daroma už uždarų durų, parlamentas visiškai neturėjo jokio žodžio. O dabar nuo gruodžio pirmosios dienos viskas pasikeitė ir parlamentas tars savo žodį. Pažvelkime į SWIFT susitarimą. Buvo susitarta dėl devini, devinių mėnesių laikotarpio, per kurį parlamentas turės išsakyti savo poziciją sutar, ir, ir, ir sutarimą, sutikti su to susitarimu, pritarti jam. Ir tuo pat metu turėsime dėrėtis dėl naujojo susitarimo su SWIFT. Na ir tas naujasis susitarimas, kuris įsigalios po devinių mėnesių, jis jau bus sudaromas laikantis Lisabonos sutarties nuostatų. Taigi parlamentas bus absoliučiai trauktas į tą darbą ir teisingumo komisaras irgi bus įtrauktas į tą darbą. Na ir man kyla klausimų, ar tai yra būtina, ar tai nepažeidžia mūsų piliečių privatumo teisų, ar tos priemonės yra proporcingos, ar jos yra susijėtos su hartijoje numatytomis pagrindinėmis teisėmis. Būtent taip mes kartu su Cecilija Malstrom dirbsime, įtrauksime ir parlamentą į tą darbą tam, kad būtų susidėrėta dėl atitinkamos Vifto naujojo susitarimo. Kinga gali. Vieną minutę. Žmogaus teisų srityje prasideda nauja era įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Kaip jau jūs minėjote. Ir tokio komisaro paskirimas pagrindiniams teisėms yra konkreti užduotis, bet ir galimybė. Ir pastaraisiais metais stebėjome, kad daug šioje srityje reikia nuveikti, ypač naujosiose valstybės narėse, kur žmogaus teisų apsauga susidurėjo su problemomis. Ir aš norėčiau, kad jūs skirtumėte dėmesio tradicinių mažumų teisų apsaugai, taip pat pažeidžiamiausių grupių teisų apsaugai. Ir aš norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate tais, taikyti Europos pagrindinių laisvių hartiją, kuri yra teisiškai privaloma Ir kaip, kada numanote, kaip ES, kada ES prisijungs prie Europos pagrindinių laisvių konvencijos? Hartija ir jo šeštasis straipsnis yra teisiškai privalomi. Tai reiškia, kad tai bus vienas, vienas svarbiausių naujovių. Tai jau yra vienas svarbiausių naujovių naujojo sutartyje. Aš manau, kad mes labai galime didžiuotis šią hartiją, nes tai parodo vienybę įvairovėje. Tai nėra dalykas nuleistas iš viršaus. Čia atsižvelgime į nacionalinės konstitucijas, precedento teisę ir Europos tarybos sprendimų kolekcija. Visą tai paėmus kartu reiškia, kad Europa bus suvienita teisėje pagal teisę ir vertybės. Ir tai yra labiaus vienas moderniausių teisės aktų apie pagrindinės teisės pasaulyje. Galbūt to dažnai neminime, bet taip yra. Čia įtrauktos klasikinės pilietinės laisvės, socialinės ir ekonominės laisvės ir tokios teisės kaip duomenų apsauga, bioetika, skaidri administracija ir aš manau, kad mes galime didžiuotis šią hartiją. Dabar turime ją įgyvendinti priimdami visus sprendimus. Todėl visi mūsų sprendimai prieš juos patiekiant iš komisijos bus analizuojami ir jie atitinka hartiją. Bus vykdomi ypatingi poveikio vertinimai dėl pagrindinių laisvių. Mes taip pat analizuosime, ar valstybės narės įgyvendinamos ES teisę taiko hartijos nuostatas, galiu pasakyti, kad mes visiškai netoleruosime jokių hartijos pažeidimų. Dėl jūsų konkretaus klausimo, tai manau, kad būtų gera mintis, jeigu pritartumėte renkti metinį pranešimą dėl hartijos taikymo. Rezumuojant e, skundus, kuriuos gaunu aš, kuriuos gaunate jūs, ir rezumuojant parlamento klausimus. Jūs klausėte apie Strasbūro konvencijos ir Hartijos koegzistavimą. Aš manau, kad turėtume pradėti darybas, remdamėsi tais įgaliojimais, kuriuos turime, kaip galima greičiau. Negaliu pasakyti, kada baigsime tokias darybas, tačiau informuosiu jūs apie e, darybų eigą. Ačiū, toliau Pone Benova, ačiū, pirminkė, komisarė. Atsakymuose raštu, ką minėjote, apie Europos pagrindinių laisvių srities plėtojimą kaip vieną didžiausių prioritetą ir sakėte, kad prašysite pagrindinių teisų agentūros paramos siekiant įgyvendinti šį prioritetą. Ar sutinkate, kad tai pareikalaus išplėsti agentūros įgaliojimus, nes trečiosios trečiojo ramščio klausimai įtraukti į prastinę teisėkūros procedūrą? Ar galbūt numatote, kad agentūros įgaliojimai jau pagal Lisvono sutartį yra praplėsti? Taip pat sakėte, kad jūsų pagrindinė užduotis bus tikrinti, ar vis, kad visi teisės aktai atitiktų pagrindinių teisų hartiją. Kokias priemonės taikysite, kad kad būtų galima plėtoti pagrindinių laisvių e, taikymą valstybės narėse. Ačiū, ponė Reding, prašom atsakyti. Pagrindinių laisvių agentūra yra labai svarbi priemonė, nes ji analizuoja situaciją ir taip leidžia mums, priimant sprendimus, ateityje turėti tinkamą pagrindą, kurio galėtume pasiremti, kad nedarytume klaidų siūlydami e, sprendimus ateityje. Antras elementas yra tas, kad yra keletas priemonių skirtų tam, kad piliečių skundai ir jūs kaip Europos parlamentarai žinote, kad jūs gaunate skundų iš savo rinkėjų. Tie skundai yra labai svarbus. Peticijų komitetas kuris, mano manimu, yra vienas svarbiausių komitetų šiame parlamente. Aš esu buvusi jo pirmininkė prieš 20 metų. Ir ten dirbdamas supranti, kaip plaka piliečių širdis. Na ir be to dar turime ombudsmeno pareigybę e, reikalams, kurie susijęs su administracija. Taigi mes visos šis tris aspektus turime suvesti į vieną vietą, o skundų yra šimtai. Šimtus skundų gaunu aš ir kiti komisarai ir jie būtų rezimuojami metinėje ataskaitoje, siekiant išsiaiškinti, kur yra didžiausios problemos, kokia kryptimi reikia dirbti. Ir tuomet kartu galėtume parlamente padiskutuoti, kad apsispręstume, kokių veiksmų reikia imtis. Negalime imtis veiksmų visur, nes problemų yra labai daug. Tačiau reikia pasirinkti svarbiausias. Pavyzdžiui, aš e, minėjau, kad labai greitai norėčiau e, imtis analizuoti klausimus susijusius su vedybomis, su, su, su e, laisvu judėjimu, susijusius su įvairiomis tautybėmis, taip pat skirybos, kai tai paliečia vaikų teisės ir smurtas ir taip toliau. Turime rasti prioritetus ir išskirti tas sritis, kur mūsų nuomonė reikia imtis konkrečių veiksmų pagal šios prioritetus. Ačiū, ponė Angelėlė. Ačiū, ponė komisarė. Man visada malonu, kad jūs didelę svarbą skiriate pilietybės klausimams. Kaip žinote, daugiau kaip 30 procentų Europos piliečių yra jaunesni negu 18 metų. Ir parlamente jau buvo patvirtintas projektas dėl Europos strategijos dėl nepilnamečių teisių, vaikų teisių ir nepilnamečių teisių įtraukimas, inkorporavimas į visus Europos e, Sąjungos teisės aktus yra būtent ta idėja ir praktiškai kokių iniciatyvų imsitės sustiprinant nepilnamečių teisės, atsižvelgiant į Hartiją ir Lisabonos sutartį. Kaip ketinate spręsti didėjančią problemą e, susijusią su tarptautinė prekyba ar vaikais ar vaikų pagrobimais, kai tėvai yra skirtingų tautybių? Ir aš siūlau, kad komisija, kaip galima greičiau, pateiktų pasiūlymus dėl teisės aktų susijusių su vaikų grobimu ir e, lytiniu išnaudojimu. Jeigu mes nesirūpinsime vaikais, mes nebūsime atlikę savo darbo. Jie yra labiausiai pažeidžiama grupė visuomenėje ir jiems reikia daugiausiai pagalbos. Ir Daugiausia tai yra vaikai, nematomi vaikai, apie kuriuos niekas nekalba. Vaikai sulaikoma įstaigose, vaikai gatvėje. Ir mes tikrai turime didžiulę atsakomybę šioje srityje, todėl aš norėčiau sustiprinti Europos Sąjungos strategiją vaikų klausimais. Konkretus veiksmai. Na, trumpai. Žinoma, prie jų grįšime, kai konkrečiai aptarnėsime jų gyvendinimą. Baudžiamasis vaikų grobimas. Aš E, reikalaus su, sukurti įspėjimo sistemą bendradavant tarp valstybių. Kai vaikus pagrobė tėvai, Briuselis dubis, e, teisės aktai valstybių narių bendradavimas, pasiūlymas, kuris bus pateiktas 2011 metais po dešimtųjų metų atliktos analizės, bus skirti išspręsti tokiems klausimams, kai per daug laiko užtrunka priimti teismo sprendimus. Ir stengsime toliau harmonizuoti procesinę teisę. Roma 3 reglamentas. Žinote, kad e, šiuo klausimu uždėlsta ir aš sieksiu stiprino bendradavimą, nes, kaip sakiau, daugiau negalime laukti. Seksualinis išnaudojimas, prekyba vaikais šioje srityje. Aš pateiksiu pasiūlymus priimti direktyvas artimai bendradarbiaujant su Cecilija Malmström, kurios pagrindinė atsakomybė yra būtent šioje srityje. Visi šie klausimai, jeigu pritarsite, turėtų būti sprendžiami įtraukiant pačius vaikus į viešasias konsultacijas ir teikiant informaciją vaikams prieinamą kalbą. Taigi, jūs man taip pat galėsite padėti, įtraukiant vaikus į viešasias konsultacijas. Pone Carmen Romero, minutė, prašau. Pone komisarė. Šiandien, kai nusikalstamumas tampa pasaulinio masto reiškinys, piliečiai susiduria su tokiamis situacijomis, kurios yra pakankamai prieštaringos. Mes visi esame potencialios nusikaltimų aukos ir tuo pat metu esame potencialūs įtariamieji. Ypač jeigu atitinkame tam tikrą profilį, jeigu atvyks, atvykstame iš pietų, jeigu esame musulmonai, jeigu esame tamsiaplaukiai, ar ne? Europa neturi tokio patikimumo, kad būtų galima pareikalauti iš jungtinių valstybių daugiau koordinacijos, kalbant apie policijos veiksmus ir teismų sprendimus. Tai reiškia, kad pirmiausia, koordinacijos trūksta pačioje Europos Sąjungoje, o už tai mums juk moka Europos Sąjungos piliečiai. Ar reikėtų turėti tokį nusikalstamumo prevencijos instrumentą, kaip, e, pavyzdžiui, Ispanijos pirmininkavimo metu pateiktas orderis aukų apsaugai? Ar galima sukurti Europos teisingumo erdvę maksimaliai nepagerinus procedūrų teisės? Ir čia pirmiausia turiu omenyje teisinę pagalbą, e, vertimo užtikrinimą proceso metu. Manau, kad šioje srityje, pagrindinių teisų srityje, tebėra dar daug netikrumo. Ką manote daryti? Pone Reding atsakymas. Aš puikiai sutinku su jumis. Mes turime būti patikimi tiek savo išorės veiksmuose, tiek vidaus veiksmuose. Būtent dėl to Komisijos pirmininkas sako, kad šie atsakomybės rytis yra horizontali, net jeigu už tas rytį yra atsakingas vienas komisaras. Aš jau sakiau vadinėje kalboje, kad aš ketinu bendradarbiauti su kolegomis e, komisarais, konkrečiai su komisaru atsakingu už išorės veiksmus. Mūsų veiksmai išorės, išorės veiksmai turi įtakos mūsų vidaus veiksmams ir atvirkščiai. Mūsų e, vidaus veiksmai turi būti diktuojami pagrindinių teisių hartijos, nes ji dabar, ši hartija yra Lisabono sutarties dalis. Tai yra dabar priemonė, kurios anksčiau mes neturėjome. Dabar mes turime instrumentą, turime priemonę, kurią turime naudotis. Mes, kaip jau sakiau, darysime viską, kad įgyvendintume šią hartiją praktikoje, kad nusikalstami veiksmai E, kad nusikalstamas veiksmas būtų užkirstas kelias, kad būtų galima apsaugoti tinkamai tuos žmonės, kurie yra, pažiūrėjau, nepagristai įtariami. Aš jau sakiau, kad aukomis, nusikaltimų potencialiomis aukomis taip pat turi būti rūpinamasi. Svarbu imtis praktinių priemonių, kad būtų e, padedama nukentėjusiems nuo nusikaltimų. Kai kuriuose šalyse tokios struktūros, pagalbos nukentėjusiems struktūros jau egzistuoja. Uh, ir jos jau gali jums padėti, bet galbūt mums reikėtų ir specialių organizacijų, kurios užsimtų uh, tokiais klausimais kaip pagalba aukoms nukentėjusiems nuo seksualinių nusikaltimų ar smurto. Jeigu nusikaltimas buvo padarytas, labai svarbu, kad vyktų teisminis procesas ir šalia, kad tuo pat metu vyktų tas paralelinis procesas, apie kurį čia dabar kalbėjau. Visą tai turime atlikti bendradarbiaudami su nacionalinėmis vyriausybėmis. Ačiū. So Pirmininkas, ačiū. Sofija Intvelt, minutė, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pagrindinės teisės yra ES viena iš pagrindinių atsakomybės ryčių. A, kaip ketinate pasinaudoti visais teisės instrumentais, ginant pagrindinės teisės? Jūs e, regisi pasyviai žiūrite į ES vaidmenį pagrindinių teisių srityje ir manote, kad tai turėtų labiau atlikti pačios valstybės narės ir teismais. Kaip ketinate uh, kovoti, kad ES tas teisės gintų aktyviau? Kaip kovoti su homofobija, neapykanta ir, ir lesbiečių ir gėjų teisės? Ar manote, kad turėtų būti įteisintos tuos menų vedybos? Ką jūs ketinate daryti, kad būtų galima užtikrinti sąžinės laisvę ir religijos laisvę? Ar teiksite pasiūlymus, kad būtų gyvenitas 17 įstarties straipsnis apie e, bažnyčių dialogą ir nekonfesinių organizacijų dialogą? Jums teks sunkiai dėrėtis dėl tokių sunkių klausimų, kaip keliaivių duomenų perdavimas, SWIFT reikalai ir panašiai. Tačiau būdama komisare, jūs sutikote, kad e, būtų pasirašytas toks sutarimas su jungtimis valstybėmis. Kas pasikeis dabar? Dėkui. Pone Reding. Dešimt klausimų man buvo dabar užduota. Pasistengsiu atsakyti į kelis. Pirmiausia, dėl duomenų perdavimo. Tie, kurie dirbo ITRE komitete, puikiai žino, kad duomenų saugojimo direktyvą svarstant aš pasisakiau prieš šią direktyvą. ITRE komitetas pasisakė prieš ir už telekomą atsakingų ministrų taryba pasisakė prieš. Vidaus reikalų ministrai vieninteliai prastumė tą teisės aktą. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas, kai kitą kartą bus primamas panašus sprendimas, gerai pamastys prieš e, pasakydamas taip tokiam sprendimui. Na ir aš manau, kad dabar vėlgi matyt pakartosiu tai, ką jau sakiau, atsakydama į įvairius klausimus. Nuo gruodžio mėnesio pradžios įsigaliojus naujajai sutarčiai Mes horizontaliuoju būdu pasirūpinsime, kad visos pagrindinės teisės būtų įtrauktos, inkorporuotos į visus pasiūlymus ir pagrindinės teisės taip pat turi būti taikomos ir valstybėse narėse, kai valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus. Homofobijai vietos Europoje nėra. Laisvas asmenų judėjimas nėra susijęs su žmogaus lytimi, seksualinė orientacija. Ir ES neturi galimybės kištis į nacionalinius e, santokos teisės aktus, tačiau ES turi galimybių įsikišti, kai piliečiai keliaudami iš vienos valstybės į kitą gauna tam tikras teisės A valstybėje narėje ir jos turi būti taikomos atinkamai ir kitose valstybėse narėse. Ponas Sogor, kokiu ketinatės e, imtis priemonių gyvendinant Stokholmo programą dėl pagrindinių teisų ir kad būtų panaikintas bet, bet, bet panaikinta bet kokia diskriminacija nacionalinėms mažumų bendruomenėms ES ir kad tų bendruomenių atstovai, aš turiu omeny tradicinės nacionalinės e, mažumų bendruomenės, kad jų atstovai būtų, taptų visą teisiais, ginamais piliečiais pagal laisvės teisingumo ir vidaus reikalų sritį. Pone Reding. Čia vėlgi yra du nauji elementai naujoje sutartyje. Pirmasis elementas, antrasis sutarties straipsnis konkrečiai, pirmąjį kartą akcentuoja piliečių priklausančių mažumoms teisės. Kalba neina apie bendrai mažumas, bet apie asmenis, kurie priklauso mažumų bendruomeniai. Kalba eina apie jų individualias teisės. Na, o Hartija, konkrečiai 21 straipsnis, irgi apie tai kalba. Ir aš ketinu ginti šią teisę, taikant ES teisės aktus būtent net ir tais atvejais, kai valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus. Taigi bus dvi, dviejų pakopų darbas. Mes kursime teisės aktus su atitinkamu turiniu ir pasirūpinsime, kad tie teisės aktai būtų tinkamai pritaikomi. Pagrindinių teisių agentūra vėlgi irgi suvaidins svarbu vaidmenį, bandant išsiaiškinti, kokia yra situacija. Agentūra mums pateiks reikiamas priemonės. Uh, Na ir aš savo komandoje turėsiu asmenį, kuris bus atsakingas už pagrindinės mažumų teisės, asmo, kuris bus skirtas šioms problemoms spręsti. Taigi jūs, parlamentarai, irgi turėsite kontaktinį asmenį, su kuriuo galėsite e, tais klausimais pakalbėti, nes įsivaizduoju, kad daugelis jūsų mm, turės nemažai pasiūlymų įvairių elementų. E, Taigi ketinu spręsti tuos klausimus labai žemiškai, paprastai. Pasitelksiu teisės aktus, kai to reiks, bandant apginti mm, sutartyse mums teisės, numatytas teisės ir bandysiu jas įtvirtinti per teisės aktus. Ačiū. Renata Somer. Ačiū. Saugumas ir duomenų apsauga. Tuo klausimu nemažai jau pasisakėte, kalbėjote apie SWIFTą ir panašius dalykus ir aš džiaugiuosi, kad jūs norite imtis veiksmų. Šiek tiek kalbėjote ir apie kūno skanerius. Aš manau, kad tie įrenginiai tikrai pažeidžia žmogaus orumą. Savanoriškumo aspektas tikrai nėra užtikrintas ir piliečiai yra skanuojami kaip kokie tai kroviniai, kurie yra transportuojami lėktuvais. Bet tų dalykų juk negalime sulyginti ir netgi kroviniai nėra taip griežtai tikrinami ir skanuojami. ir žmonės įsigyja, tarkim, tam tikrus daiktus ir jie iš jų yra konfiskuojami. Ar jūs nemanote, kad reiktų atsisakyti tų kūno skanerių? Manau, kad valstybėms narėms turime palikti šį sprendimą, nes jis prieštarauja bendrijos teisiai. Pone Reding, aš labai aiškiai pasisakiau dėl kūno skanerių, tačiau kūno skaneriai yra tik tai to viso ansamblio viena dalis. Yra ir keleivių duomenys, ir sviftas, ir visi kiti dalyk, dalykai, kurie kažkada tai išlys. Taigi dėl to mes turime turėti labai aiškę poziciją šiuo klausimu. Negalime leisti, kad mūsų užvaldytų baimė. Turime pasitelkti vertybės, kuriomis yra pagrįsta Europos Sąjunga ir sutartimis, kai deramasi ir, tarkim, dėl tarptautinių susitarimų. Ir visiškai su jumis sutinku, kad na, žmogus nėra krovinys. Ir mes turime išsaugoti žmogaus orumą. Ir visos priemonės, kurių imamasi, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar nepažeidžiama žmogaus orumas, ar nepažeidžiama žmogaus teisė į privatumą, ar nepažeidžiama teisė į sveikatą. Visi tie trys elementai dėja nebuvo išbandyti. Ir dabar, na, tas darbas yra numatytas ir aš kartu su kolegė Cecilija Malstrom pasirūpinsiu, kad tie elementai ir tie klausimai būtų sprendžiami dar prieš priimant kokį konkretų sprendimą ES šiuo klausimu. Pane Kinga Gans, ačiū, pone komisarė, žinoma, jūsų atsivadavimą vyrų e, ir moterų lygybei. Tačiau kokio, kokių konkrečių priemonių imsitės, užtikrinant, kad prasybės narės visiškai gyvendintų esamas direktyvas e, dėl lygybės principų, nediskriminavimo principų, ypač dėl gėjų ir lesbijiečių, migrantų ir romų. Nepaisant esamų antidiskriminacinių direktyvų, yra didelė diskriminacija ir smurtas labiausiai pažeidžiamų grupių atžvilgių, pavyzdžiui, migrantų ir romų daugelį valstybių narių. Prašom nepertraukinti. 2009 metais Europos parlamentas patvirtino horizontalę direktyvą dėl nediskriminavimo. Ką jūs padarysite, kad užtikrintume jos patvirtinimą kaip ES teisės dalį? Ir kaip užtikrinsite, kad jokie nacionaliniai teisės aktai nediskriminuotų e, gėjų ir lesbiečių bei kitų pažeidimų grupių. Ačiū, ponė Reding, prašom atsakyti. Tikrai neturėsiu laiko per dvi minutės paaiškinti visų veiksmų pagal antidiskriminavimo direktyvą, kuri leidžia vienodai traktuoti visus žmonės už darbo rinkos ribų. Ne tik pažeidžiamas grupės, bet ir pagyvenusių žmonės, žmonės su negale ir taip toliau. Yra daug elementų, kuriais galime pasiremti. Žinau, kad parlamentas labai pozityviai e, žiūri į šią direktyvą Yra daug problemų, kurias dar reikia išspręsti su taryba. Ir visą tai turime nuodugniai aptarti. Iš jūsų e, klausimo, kuriame buvo patikta daug elementų, norėčiau paminėti Romų elementą. Pagrindinių laisvių agentūros tyrimas pabrėžia, kad Romai kiekvienas asmo yra diskriminuojamas bent kartą per metus, kai kalbame apie būstą, teisingumą ir darbo rinką. Tai yra nepriimtina pagal e, pagrindinių teisų klausimus. Šią temą dirbsiu labai artimai su komisaru Andor. Ir mes panaudosime struktūrinius fondus nuosekliau siekdami išsiaiškinti, kas veikia geriau. Norėčiau paminėti programą Axider, taikytą Ispanijoje, skirtą profesiniam mokymui. Ji buvo labai sėkmingai, sėkminga. Ir norėsime, stengsime panaudoti lėšas, kad ir daugiau tokių sėkmės istorijų pasiektume. Turime rasinės lygybės platformą ir platformą Romų įtraukimui. Noriu pasakyti, kad tam kad politika pasiektų rezultatų, bus kuriama per Europos Romų sustikimą Kordoboje balandžio mėnesį ir su šiuo komitetu mes pakalbėsime apie konkrečias priemonės, kurių reikėtų imtis. Ačiū. Pone Reding, toliau Vim e, van de Kamp. Vieną minutę. Pone pirmininkė, Lisabono sutartis pradeda naują erą bendradarbiavimui tarp Europos šalių teisingumo ir baudžiamosios teisės srityse. Mums labai įdomi ši nauja sritis, nes mes norime daugiau saugumo savo piliečiams ir norime mažiau laisvės nusikaltėliams. Ar galite pateikti tris konkrečias iniciatyvas, kurių ketinate simtis baudžiamojo teisingumo srityje, kad Europa taptų saugesnė piliečiams? Ačiū. Pane Reding, prašom atsakyti. Manau, kad jau įžanginėje kalboje sakiau, ką reikia padaryti. Labai konkrečiai, bet tai yra ir sudėtinga. Nes kaip bebūtų lengva civilinėje teisėje eiti pirmin, nes daugelis elementų jau yra įgyvendinti praktikoje šioje srityje. Taip pat yra sudėtinga baudžiamosios, baudžiamojo teisingumo srityje, kur E, labai svarbus yra subsidiarumo klausimas. Taip pat tai yra labai svarbu Europos parlamentui, kad nacionaliniai parlamentai turės tarti savo žodį. Ir valstybės narės galės blokuoti iniciatyvas, kurių imasi komisija. Dėl tos priežasties, manau, bus labai svarbu būti atsargiems būtent šioje srityje. Negalime, negalime skubėti. Turime rinktis, kur žengti pirmin. Tarpusavio pripažinimas bus vienas iš tų svarbių elementų. Egzekvatūros panaikinimas taip pat, nes ji nėra prasminga. Konkrečios iniciatyvos dėl e, bankų sąskaitų arešto. Ir šmeišto klausimas e, pagal Roma 2 reglamentą turėtų e, užtikrinti, kad nebūtų galima rinktis tos jurisdikcijos, kuri yra pati, na, patraukliausia. Tai yra sudėtingi klausimai, kuriuos reikia aptarti su nacionaliniais parlamentais, su valstybėmis ir galbūt jūs galėsite padėti mums būtent tose diskusijose su nacionaliniais parlamentais. Ačiū. Dabar ponas Tavros Lambranidis, vieną minutę. Ačiū komisarė Reding. Maždaug prieš mėnesį vienas iš interneto teikėjų vadovų pasakė, jeigu nieko neslepi, tai ne, ne, nereikia nieko bijotis. Tavo duomenys gali naudoti privačios bendrovės. Aš noriu sakyti, kad jeigu neturi ką slėpti, tai neturi gyvenimo, nes visi turime ką slėpti, kažką teisėto, ar tai būtų asmeniškai, asmeniai santykiai, pasirinkimas, kokį gyvenimo būdą gyventi ir taip toliau. Ir tai, kad mes pasinaudojame tos, panaudojame tos pasirinkimus per internetą, tai nereiškia, kad privačios bendrovės ar vyriausybės nuolat mus gali sekti. Ar planuojate, kaip Europos parlamentas prašė savo pranešimuose 2008 metais išanalizuoti tas ribas, kokio sutikimo galima reikalauti iš e, interneto naudotojų atsisakyti privatumo teisės, nes privačios bendrovės ir vyriausybės turi daug labai galių, daug daugiau e, galių tokio sutikimo reikalaudami negu privatus asmenys. Ačiū, ponė Redin, prašom atsakyti daug dirbau su e, vicepirmininku šiais klausimais, kai diskutavome apie telekomų paketą ir priemėme sprendimus. Šis klausimas tikrai buvo labai svarbus. Gal jūs ir neprisimenate, noriu priminti, kai, kad kai teisės, privatumo teisės, kurios jau egzistuoja. Kai jų nėra paisoma nacionalinė, iš nacionalinės valstybės pusės, galbūt per privačią organizaciją toje valstybėje, aš pasinaudojau savo pareigomis ir patraukiau Junktinę karalystę į teismą žymėje byloje PHOR M, kai buvo piknaudžiavama piliečių teisėmis. Taigi, reikia gauti iš anksto sutikimą, tik tada galima panaudoti asmeninis duomenis. Ir jau taikant dabartinę esamą teisę, negalima tokių dalykų daryti interneto pasaulyje. Mano kolegė Nelė Krus yra atsakinga už šią sritį, tačiau kaip teisingumo komisijos narė aš taip pat turiu atsakomybę keisti teisės aktus, kad būtų galima įgyvendinti duomenų apsaugos teisės. O duomenų apsauga šiandien aiškiai yra įrašyta naujoje sutartyje. Ir galite pasitikėti manimi, kad aš tikrai e, saugosiu individų teisės. Ačiū, pane Natalija Krisbek. Vieną minutę. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad buvo sukurtas postas komisarų, kuris bus atsakingas už teisingumą ir pagrindinės teisės. Linkiu sėkmės dirbant tą sudėtingą darbą, bendradarbiaujant su Europos parlamentu. Svarbu parodyti, kad Europa yra kuo ryštingiausiai nusiteikusi, kaip sakėt savo įvadę, ginti asmens laisvės ir pagrindinės teisės. Yra būtinas bendradarbiavimas tarp Luksemburgo teismo ir žmogaus teisų teismo, jūs tą minėjote. Jūs taip pat minėjote šeštąjį straipsnį. Mano klausimas būtų labai tiesus ir aiškus. Norėčiau paklausti, kaip ir kada, manote, ES galės prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos? Nes prisijungimas prie konvencijos yra simbolinis veiksmas saistantis veiksmas. Civilinių bylų srityje piliečiai turi būti tikri, kad jų teisės bus apgintos. Ir yra būtina, kad būtų užtikrintos tam tikros procedūros garantijos, kokių konkrečių iniciatyvų ketinate čia imtis ir ką manote apie abipusio pripažinimo principą civilinių bylų srityje. Dėkui. Atsakymas. Norėčiau pasakyti štai ką. Kai dėrybos prasidės, o jos prasidės greitai. Kai tik gausime įgaliojimus dėrėtis, kai turėsime teisę ir pareigojimą dėrėtis, tai tuomet procesas tikrai pajudės. O tai yra pasakyta mūsų sutarties šeštame straipsnėje. Tai nėra klausimas apie tai, ar mes ką nors darysime. Mes tikrai darysime kažką, nes turėsime daryti. E, svarbu yra tai, kad dabar mes turime du teismus. Tie teismai turi bendradarbiauti subalansuotai. Mes norime sustiprinti savo teismus, kad jie labiau gintų žmogaus teisės. Mes nenorime jų susilpninti jokių būdų. Europos bendryjų teisingumo teismas turi likti toks, koks buvo dešimtmečius. Jis, jis turi būti svarbiausia priemonė, svarbiausia institucija, jis toks ir buvo, svarbiausias instrumentas, kuris pra, padėjo sukurti teisės pagrindus uh, mūsų vidaus rinkai ir piliečių teisėms. Mes nekalbame čia, kad bus lengva viską padaryti. Tai bus tarptautinis suarimas, kuris turės būti ratifikuotas ir tą turės padaryti ne tik 27 valstybės narės, bet ir Europos tarybos visos valstybės narės. Iš tiesų, e, dėrybos nebus greičiausiai lengvos. Aš glaudžiai bendradarbiausiu su teisės tarnyba, su Luksemburgo teismu ir kolega atsakingus už išorės santykius. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, kolega Protasievič. Minutė klausimų, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, leiskite užduoti klausimą dėl piliečių iniciatyvos, kurią numato Lisabono sutartis. Aš manau, kad tai yra ne tik svarbi teisė ES piliečiams, bet ir reikšmingas žingsnis priartinant ES prie piliečių. Tai įgalina piliečius dalyvauti priimant ES sprendimus ir juos formuojant. Kaip ketinate dar įtraukti piliečius į tas iniciatyvas? Kaip Jūs manote, kaip e, praktiškai piliečiai galėtų šią savo iniciatyvos teisę pasinaudoti? Ačiū, ponė Redink, žodis Jums atsakymui. Piliečių iniciatyva yra naujas elementas, kuris yra numatytas naujojoje ES sutartyje. Tai gali būti labai svarbus elementas piliečiams įsitraukiant į bendrą veiklą. Tai gali būti ir gana pavojingas elementas, jeigu iš pat pradžių neišdėstysime, kokiais klausimais piliečiai gali sulaukti atsakymai. Jeigu, pavyzdžiui, piliečiai mums pasakys, kad jie nori mirties bausmės įvedimo Europos Sąjungoje. Atsiprašau, pagrindinių teisių hartija to neleidžia. Ir, o pagrindinių teisių hartija yra svarbiausiasis šios ES elementas ir tai pasikeisti negali net jeigu piliečiai imtųsi tokios iniciatyvos. Būtent dėl to prieš pradedant taikyti praktikoje piliečių iniciatyvos priemonę, turime aiškiai išdėstyti sąlygas ir taisyklės, kad piliečių iniciatyvos būtų pozityvus elementas, kuris parodytų, kad mes turime žengti pirmin tam tikrą kryptim, kad mes savo taisyklės galime pagerinti mums svarbu, remiantis piliečių iniciatyvą, savo problemas išspręsti. Tad kuo greičiau reikia parengti šias sąlygas, kuriomis remiantis piliečių iniciatyva galėtų veikti praktiškai. Ir tuomet tai bus tikrai labai svarbus dalykas ir man ir jums. Man. Todėl, kad aš pasinaudosiu tą komunikavimo galimybę kad galėčiau piliečiams paaiškinti, ką tai reiškia. Ir taip pat jums tai yra svarbu, nes jūs savo apygardose taip pat turėsite informuoti savo rinkėjus apie šią iniciatyvą. Tad mums reikės čia atlikti tikrai nemažai darbo. Ačiū. Ein minutė. Sehr geehrte Frau Kommissarin, die wir haben. Kolega Sieber. Mes jau dalyvavome šešiuose klausimuose norėčiau išreikšti tam tikrą kritiką. Komisarai mums teikia pernelyg mažai aiškių atsakymų. Norėčiau pasveikinti jūs, kadangi savo poziciją pateikėte aiškiai, kad pavyzdžiui ir dėl dokumentų. Niekas negali sakyti, kad jums trūksta kompetencijos, tikrai ne. E, dėl Lisabono sutarties tikrai žinome, kad ten yra numatyta daug galimybių, svarbu, kad būtų įdėkta teisinė sistema, kuri būtų subalansuota ir teisinga ES. Turiu klausimą. Ar esate įsitikinusi, kad per artimiausius penkis metus mums pavyks tokią juridinę sistemą įdėkti? Ačiū. Prašom, ponė Redink, atsakykite. Manau, kad mūsų valstybėse narėse dar lieka daug nuveikti. Mes didelį darbą esame ir atlikę, taigi nepradedam nuo nulio. Mes turime toliau kurti tai, kas buvo kurta šimtmečius. Dabar matome, kad susidurime su naujomis realijomis. Matome, kad piliečiai keliauja iš valstybės į valstybę. Ir vėlgi, dabar susitarėme su problema, kad nebėra teisinio tikrumo, kurios valstybės teisė turėtų būti taikoma, kurios valstybės teismai turėtų būti kompetentingi. Taigi mums reikia ne tik turėti priemonės, kurios jau yra įdėktos. Ir tai yra net ne priemonių stiprinimo klausimas. Mums reikia, kad piliečiai turėtų informaciją apie tai, ką mes veikiame ir apie tai, kokios yra jų teisės. E, vienas pilietis iš trijų patiriantis diskriminaciją nežino apie tai, kokias teisės turi. Ir tikrai yra labai gaila dėl tokios situacijos. Norėčiau pas, pasakyti, kad prie to, ką jau pasakiau, dar galėčiau pridurti, jog mums yra būtina reformuoti e, mūsų teisės taisyklės, kad būtų galima tinkamiau užtikrinti tarpusavio teisinių sprendimų pripažinimą, kad piliečiai galėtų laisviau keliauti ir žinoti savo teisės. Kad e, jeigu žmonės nori keliauti, jeigu jie nori kažkur kurtis ar išsiskirti, pavyzdžiui, kokią nors porą, svarbu, kad jie turėtų informaciją ir kad būtų aiškios taisyklės. Mes turime pasinaudoti savo komunikacijos galimybėmis, kad mes piriečiams išaiškintume, kokios yra jų teisės ir kokios yra galimybės, jeigu jų teisės nėra tinkamai įtvirtinamos. Nes be žinių apie savo teisės, galima sakyti, jūs teisių neturite. Ir čia mes turime situaciją ištaisyti. Dėkui. Finally. Ačiū. Na ir galiausiai šioje pirmoje dalyje Rosario Krošeta dar turi galimybę užduoti klausimą per vieną minutę. Tarp Europos komisijos tikslų užsibrieštų penkeriems metams, įsivaizduoju, bandysite sustiprinti teisinį bendradarbiavimą, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Taigi, kaip jūs ketinate pasirūpinti, kad būtų tinkamas ES, e, tinkama ES prokuratūra įkurta, kokiu pasiūlymu ketinate teikti, siekiant užtikrinti Eurojust demokratinę kontrolę, atliekamą Europos parlamento, laikantis Lisabono sutarties. Na ir kovojant su nusikalstamumu, kokiu pasiūlymu ketinate teikti tam, kad būtų abipusiškai pripažinti sprendimai, konfiskuoti nusikaltėlių turtą ir panaudoti jį socialiniais tikslais kokį, kokių pasiūlymų ketinate teikti tam, kad ES būtų užtikrintos vienodos kompensacijos nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų. Esate visiškai teisus. Naujoje sutartyje apie tai aiškiai yra kalbama. Pagrindinis galutinis tikslas yra iš Euro justo sukurti Europos prokuratūrą. Europinę prokuratūrą. Dar neturėjau laiko, na, įsigilinti, bet kiek suprantu, daugiausia kalba eina apie finansinius aspektus ir per ateinančius keletą na, mėnesių ar gal metų pakalbėti, ar to pakanka ir ar nereikėtų žengti dar vieną žingsnį tolyn, nes sutartyse yra galimybių dar žengti toliau. Uh, Bet kaip ir visais kitais atvejais baudžiamojoje teisėje reikia, kad valstybės narės mums pritartų, palaikytų tą iniciatyvą ir kad nacionaliniai parlamentai palaikytų šią iniciatyvą. Ir aš asmeniškai manau, kad labai svarbu, kad prokuratūra galėtų įsikišti visais tarptautinių nusikaltimų atvejais. Pavyzdžiui, Turiu galvoje pedofilijos bylas atvejus. Tai būtų vienas pavyzdžių, kur tikrai reikia sustiprinti bendradarbiavimą tam, kad būtų galima surasti sprendimus. Baudžiamojoje, baudžiamosiuose procesuose visuomet yra du elementai. Yra asmuo, kuris padarė nusikaltimą, kuris tikėtina, kad padarė tą nusikaltimą. Jis turi pagrindinės teisės, Na ir mes demokratinėje santvarkoje tas teisės jam turime užtikrinti, kol galiausiai tas asmuo yra nubaudžiamas ir patenka į kalėjimą. Ir netgi kalėjime turi būti gerbiamos to žmogaus pagrindinės teisės. Dėja, kartais apie tai pamirštame. Ir kita vertus yra nukentėjusysis, nukentėjusioji. Ir mes ne vien tik tai turime guosti tuos asmenis. Šalia to turime užtikrinti rimtą, aiškę sistemą, kurioje būtų pasirūpinta tais asmenimis, kurie tapo aukomis, nusikaltimo aukomis. Jums žodis nesuteikiamas, ponė. Jums žodis nesuteikiamas, sako pirmininkas jūs negausite galimybės pasisakyti. Koordinatorių posėdėje buvo susitarta dėl sąlygų, dėl taisyklių, kurių, laikant, kurių laikantis bus vedami klausimai, taigi gerbkite visus. Dėkojame ponė Reding, visi parlamentarai dėkoja Jums už bendradarbiavimą ir supratimą. To the second, the second part of the meeting, so please Just... Dabar vyks antroji klausimų dalis ir Libe komiteto nariams priminsiu, kad klausimus aptarsime 6 val. vakare koordinatorių posėdėje. Po to vyks koordinatorių posėdis pusė šešių. Atsiprašau, koordinatorių posėdis vyks prieš aptarimus. Ponas Lėnė dabar perims pirmininkavimą. Good. Thank you, President. It's been a pleasure, an honor.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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten, dass wir langsam aber Ponios ir ponai, prašau visus susėsti, kad galėtumėme tęsti darbą. Kad galėtumėme tęsti klausimus. Na, aš pradžioje pasisakysiu. Ir dėja, mums liko tik tai 30 minučių visiems trims komitetams. Ir galiu nuraminti kolegas iš moterų teisų komiteto, kad jie gaus jiems numatytą laiką. Mes iš jų to laiko netimsime. Taigi aš savo pasisakymą labai trumpai pristatysiu. Teisės reikalų komiteto procedūra bus šiek tiek kitokia nei piliečių teisų komiteto taikoma procedūra, nes bus skirta viena minutė klausimų užduoti ir komisarė galės atsakyti per dvi minutės. Taip pat bus užduodami papildomi klausimai, jeigu klausimo autorius norės. Tuo pačiu klausimu, ne kokia tai kita tema. Ir komisarė gaus vieną minutę, gaus vieną minutę atsakyti į papildomus klausimus. Taigi tokios taisyklės bus taikomos e, mūsų komitete. Taigi ačiū labai, ponė e, Reding, paskirtoji komisarė, atsakinga už teisingumo sritį. Sveikinu Jūs mūsų komiteto vardu ir noriu Jums iš karto suteikti žodį e, įžanginiam pasisakymui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, būtent jūsų komitete pagrindiniai teisiniai klausimai bus svarstomi. Tai yra klausimai susiję su ES teisės interpretavimu ir taikymu, civilinė teisė, komercinė teisė, procedūrinė teisė, procesinė teisė. Ir aš pati nesu teisininkė, bet labai žaviuosi teisininkų žinia, žiniomis, sugebėjimais ir jūsų teisinėmis žiniomis. Ir aš e, jums leidus pasinaudosiu jūsų žiniomis ateinančiais metais. Europos politikoje jau esu 20 metų ir sekiau, kaip buvo priimami teisės aktai. Taigi praktinės patirties turiu ir žinau, kiek aktualūs yra ES įstatymai, teisė teisės aktai. Na ir ta supranacionalinė teisinė santvarka yra ES šir, širdis. Ši ES nėra laikoma jėgos, policijos pajėgų ar ka kariškių. Ji laikosi dėl bendrai sukurtų taisyklių, kurios turi būti gerbiamos, taikomos ir dėgiamos. Pone pirmininkė, mūsų bendryje yra pagrįsta teisės aktais. Rechtgemenschaft, kaip sakė Walteris Holsteinas. Taigi, kodėl tie pasiekimai yra istoriškai tokie reikšmingi? Dėl to, kad skirtumų yra daug. Ir europiečiai išmoko iš tų skirtumų sukurti stiprybę galimybę teisės santvarkoje užtikrinti vienybę įvairovėje. Ir aišku, turime 27 skirtingas teisinės santvarkas, skirtingas teisinės tradicijas, tačiau turime vieną turtingą supra nacionalinę teisę, kuri buvo sukurta dėl to, kad mes galime mokytis vieni iš kitų, vieni kitų įsiklausyti, lyginti sistemas ir jas suvienyti naujojoje ir stipresnėje europinėje sistemoje. Kodėl taip sakau? Taip sakau dėl to, kad manau, jog tai turėtų visuomet išlikti mūsų darbo pagrindu. Komisija siūlys teisės aktus, parlamentas taryba diskutuos, juos koreguos. Na ir po to mes pasi, pažiūrėsime, rūpinsimės, kad tie teisės aktai būtų tinkamai gyvendinami praktikoje. Ir aš visuomet gerbsiu skirtingas teisinės valstybių narių tradicijas. Ir jau ankstesniuose klausimuose teigiau, kad tai ypatingai svarbu baudžiamojoje teisėje, kur nacionaliniai parlamentai turi savo žodį, taria savo žodį ir valstybė gali paleisti pavojaus signalą. Ir dėl to šioje srityje mums reikalingas konsensusas. Civilinėje komercinėje teisėje aš tikrai siūlysiu naujus teisės aktus, jeigu jų reiks. Tose srityse, kur reikia sustiprinti vidaus rinką. Pavyzdžiui, civilinės komercinės teisės srityje turime būti labai ambicingi, nes turime padėti verslininkams siūlydami racionalius teisės aktus, kad būtų išvengta biurokratinių kliūčių, kad būtų sumažinamos sąnaudos. Turime padėti piliečiams kasdieninėme gyvenime, ypatingai kai jie juda, kai jie apsipirkinėja, keliauja. Ir mes galime padėti piliečiams išbristi iš ekonominės krizės tokiu būdu, nes vidaus rinkos sustiprinimas geriausia priemonė atsigauti po krizės. Vieninga rinka turi, turės privalumų, jeigu mes sukursime vieningą teisingumo erdvę. Žinau, kad parlamentas savo iniciatyvą rengia pranešimus, kuriuose prašoma naujų teisės aktų šioje srityje. Dauguma e, pranešimų idėjų gali ir bus įgyvendintos, naujojo teisingumo komisaro. Dėl to, kad e, tie siūlymai yra racionalūs ir būtų prasminga egzekvatrumą panaikinti. Egzekvatūrą panaikinti, kas yra iš tiesų brangi procedūra, kurios visiškai nereikia. Ir taip pat reikia, aišku, numatyti tam tikrus saugiklius eksekatūros panaikinimas su tam tikrais saugikliais, tam, kad problemas būtų išspręstas. Antras dalykas yra pateiktas. Pirmininkas. Labai atsiprašau, bet mes artėjame prie šešių minučių ribos ir prašyčiau tuo jau užbaigti savo pasisakymas. Apri, e, atsakomybės apribojimai kelio e, Eismo nelaimas, e, tai yra senaties e, taisyklės yra taisytinos, mums reikia e, teisinio aiškumo, mums reikia bankų sąskaitų arešto taisyklių, nes 60 procentų skolų tarpvalstybinėse situacijose yra neišieškomams, mums reikia nuoseklumo sutarčių teisėje, taip pat vartotojų teisės aktų. Turime juos visą tai suderinti, tai bus labai svarbu. Ir žinote, kad aš e, apsisakau už tvirtas vartotojų teisės ir toliau laikysiuos tos nuomonės. Turiu pasakyti, kad šis darbas yra puikus, tai yra Europos civilinio kodekso embrionas ir tikiuosi, kad man pritarsite šioje srityje. Be, Junknės valstijos pradėjo kurti su ben, bendrą komercinį kodeksą. Kodėl mes neturėtume bendrai rinkai pasiūlyti savo kodekso? Bendrai rinkai, kuri, e, dėl kurios mes visi e, kovojame. Ačiū, ponia komisarė, mums labai malonu girdėti jūsų žodžius tačiau turime problemą su laiku. Todėl turime pradėti klausimus. Pirmiausia, Tadeuš Cvipka, EPP. Ačiū, ponė komisarė. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už šį žanginį žodį apie tai, kad Jūs stengsitės transformuoti parlamento iniciatyvas į teisėkuros iniciatyvas ir tai bus labai naudinga. Ir parlamentas praėjusiu metu pabaigoje norėjo, kad būtų pateiktas pasiūlymas dėl tėvų atsakomybės siekiant užtikrinti vaikų teisės. Savo atsakymuose raštu jūs sakote, kad jūs esate pati, pasirengusi pateikti pasiūlymą dėl sustiprinto bendradarbiavimo dėl Roma 3 reglamento pirmaisiais darbo mėnesiais. Tai yra labai svarbi deklaracija, tačiau norėčiau paprašyti pasakyti, ar yra kitų galimybių ir sprendimų. Ką jūs turite galvoje, turint galvoje tą susipriešinimą ir aklavietę taryboje, kas turi įvykti, kad jūs galėtumėte pasiūlyti tokį sustiprintą bendradarbiavimą? Man nepatinka, kai Europai masi sustiprinto bendradarbiavimo, kai tik tai kai kurios valstybės narės, o ne visos šalis, kartu sprendžia klausimus. Visuomet, kada įmanoma, aš sieksiu, kad visos 27 valstybės narės dirbtų kartu. Tačiau kai matau, kad kokiu nors labai svarbių klausimų, pavyzdžiui, Roma 3 reglamento klausimų, neįmanoma sulaukti vienybės, gali nebūti kitokių galimybių. Tik tai tokia. Aš jau pateikiau anksčiau skaičius. Kasmet įvyksta maždaug 350 tūkstančių mišrių vedybų, mišrių santokų ir kasmet vyksta 120 tūkstančių E, skirybų. Tai yra 19 procentų visų skirybų. Ir, ir visos susijusios e, problemos, silpnesniosios pusės santokoje, vaikų problemoje, problema. Ir kol kas neturime galimybių išspręsti visas problemas. Ir mums reikia imtis e, sustiprinto bendradavimo. Dešimt valstybių narių jau jo paprašė, manau, kad jos teisos ir aš tai esu linkusi daryti. Tikiuosi, kad tuo tarpu valstybės narės pamatys, kad mes rimtai žiūrime į šį klausimą ir tada kitos įsitrauks į šį procesą. Aš padarysiu viską, kad tos kitos valstybės narės prisijungtų, kad tai būtų ne 10, o 20, 25 ar 27 galų gale valstybės narės. Turime žengti pirmin ir nelaukti. Labai ačiū. Pone Cifka, galite užduoti papildomą klausimą. Labai trumpai komisarė sakėt, kad dešimt valstybių narių paprašė sustiprinto bendravimo procedūros ir norite, kad būtų jų daugiau. Ar planuojate įvesti tam tikrus pakeitimus į savo pradinį pasiūlymą? Tai yra vienas iš darbų, kurį atliksiu nuo pačios pirmosios dienos, kai jūs nuspręsite, ar aš būsiu komisijos nare ar ne. Kol kas aš kalbu apie bendrus dalykus, tačiau aš kol kas neanalizavau visų detalių. Tai padarysiu labai greitai, parengiamasis darbas jau yra atliktas. Tai nėra nieko naujo. Ir to parengiamojo darbo pagrindu aš apsispręs paprašysiu visų parlamento narių, kurie turi patirties šioje srityje pateikti savo nuomonės ne, ir neformaliai, tai būtų labai naudinga, nes aš norėčiau, kad šis sprendimas, kuris yra svarbus e, ES piliečiams, būtų priimtas kaip galima greičiau. Forumo pasirinkimas pasinaudojant e, silpniausią santokos pusę yra didelė problema. Mums nereikia tokio ES įvaizdžio. Labai ačiū, ponas Rapkai, socialistų ir demokratų vardu. Ačiū. Pone, e, pirmin, pone komisarė, Divelt, Vokietijos laikraštis jūs apibūdino kaip ponę su daug žavesio, taip pat ir moterimi, kuri labai yra linkusi būti Europos verslo drauge. Kodėl jie taip sakė? Jie mano, kad jūs esate linkusi dirbti ties ekonominiais klausimais, ten rašoma, kad nesitikima daug iš jūsų lygybės ir antidiskriminavimo srityje, kas gali sukelti problemų verslui. Tačiau yra ir kitų klausimų - vartotojų apsauga, ginčiai tarp e, dar, darbuotojų ir darbdavių, bendro sprendimo su darbdaviais e, klausimai, nes valstybės narėse e, yra įvairių standartų. Kaip jūs atsakysite? Na, kaip ankstesnė žurnalistė, aš tikrai nelinkčiau kritikuoti žurnalistų darbo, tačiau jeigu šis žurnalistas būtų paklausęs telekomo verslo atstovų apie tai, jie būtų išgirdę kitokį atsakymą, nes jie nebuvo patenkinti mano darbu, kai buvo svarstomas uh, tarptinklinio ryšio teisės akto. Kaip atsakyti, neturi būti nusteikęs prieš vieną ir kito naudai. Reikia pusiausvėros, mums reikia bendros rinkos su laisva piliečių judėjimo laisve, taip pat turime pagrindinės laisvės ir nediskriminavimo teisę. Visą tai galima suderinti. Kitame vokiškame laikraštyje, kurį čia kažkur turiu, skaičiau e, labai įdomią mokslinę analizę atliktą Vokietijos universitete, kur buvo analizuojama, kad tose verslo įmonėse, kur yra didelė, mot, didelė moterų įtrauktis, neįgaliųjų įtrauktis, tų grupių, kurie yra diskriminuojami, toms verslo įmonėms sekasi labai gerai. Taigi, manau, kad visuomenėje reikia pusiausvėros, kurią reikia išlaikyti, kartais reikia e, kaip dėmesį į verslo aspektą, kartais į vartotojų aspektą ir galite būti tikrai, kad dėl vartotojų teisų direktyvos aš tikrai visiškai atsižvelgsiu į vartotojų teises. Aš žinau visą tą kritiką, aš esu e, diskutavusi apie tą kritiką. Ir jeigu vartotojai manys, kad jeigu jie apgaudinėjami, tai reikia pamiršti apie vartotojų teisų direktyvą. Reikia visuomet siekti uh, pusiausvėros tarp abiejų interesų ir aš tikrai ketinu tai daryti. Gerai, aš e, galiu pritarti tam komentarui apie jūsų žavesi. Tačiau jūs kalbėjote apie vartotojų apsaugą, tai yra labai svarbus terminas. Ir rimtas klausimas yra tas, kad jums, kurį jums reikės spręsti, tai yra ar mums reikia kažkokiu tai vartotojų apsaugos e, minimumo e, harmonizavime, ar, ar reikia siekti kuo didesnės vartotojų apsaugos. Kaip telekomunikacijų komisarė per pastarosius penkerius metus ir kaip komisarė atsakinga už tarp valstybinę tarpvalstybinį pirkimą internete, aš pastebėjau, kad su minimaliu harmonizavimu negali sukurti bendrosios rinkos. Taigi, verslui veikiančiam tarpasiniu mastu nenaudinga būtų, nenaudingas būtų toks minimalus harmonizavimas, nes piliečių pasitikėjimo nesukursi, kad galėtum pasinaudoti tok, tokiais e, verslo, tai tomis verslo sritimis, nes tuomet trūksta pasitikėjimo. Todėl aš manau, kad visiškas teisės suderinimas yra tas atsakymas, kurio mums reikia. Taip pat aš žinau, kad turime atkreipti dėmesį į teisės aktų rengimo kokybę ir apie apsaugą. Aišku, apie tai mes kalbėsime su kitais, e, su jumis ir su taryba, e, bandydami rasti praktinių sprendimų. Danke, Herr Kollege Baldassar, bitte. Ačiū. Kolega Baltasar. Savo įvadinėje kalboje jūs be kita ko minėjote, kad vienas iš jūsų prioritetų būtų piliečių Europos sukūrimas. Todėl jūs sakote, kad ketinate imtis konkrečių priemonių tam, kad būtų galima uh, paskatinti piliečių teisų gyvenimą kasdienime jų gyvenime? Ar ketinate saugoti piliečių teisės, įtvirtinti laisvą judėjimą, e, užtikrinti, kad jie galėtų atlikti saugius e, sandorius? Jūs taip pat kalbate apie tai, kad būtų išlaikyta skirtinga valstybių narių juridinė kultūra. Visi piliečiai gyvenantis ES turėtų turėti galimybę pasinaudoti abipusio uh, E, pripažinimo mechanizmų, kad pripažįstami tarp valstybių jų turimi teisės aktai. Visose valstybėse narėse piliečiams nebūtinai yra, piliečiai nebūtinai yra supažinami su teisės aktais. Ką ketinate daryti konkrečiai, kad būtų imamasi abipusių e, pripažinimo teisės aktų, ne tik notarinių aktų, tačiau kad šis principas būtų taikomas visiems teisės aktams ir panašiems dosijai egzistuotiems nacionalinių lygių. Ačiū. Na, visa tai yra labai praktinės problemos, su kuriomis susiduria piliečiais. Ir piliečiai tuomet negali apginti savo teisų laisvę. Jeigu perskaitytumėte Aleno Lamasūro e, pranešimą, pamatytumėte, kiek yra konkrečių pavyzdžių, kurie parodo, kodėl šitie dalykai yra dar neišspręsti. Mums šį praktinį reikalą reikėtų spręsti kuo greičiau. 2008 metais Europos parlamentas paragino horizontalių pagrindų spręsti šie abipusių teisės aktų pripažinimo klausimų. Mes pradėjome šį darbą dirbti konkrečiai. Mano kolega, kuris dabar yra komisaras, pradėjo dėl, nagrinėti klausimus dėl paveldėjimo teisės, e, dėl palikimo teisių. Ir aš manyčiau, kad tai yra pirmas žingsnis ir žingsnis teisinga linkme. Aš norėčiau peržiūrėti taip pat ir kitus dokumentus, bet ne norėčiau, kad kažkas būtų nuleista iš viršaus. Aš pirmiausia norėčiau atsiklausti, ką žmonės mano šiais klausimais, kad būtų galima geriau įsivaizduoti ne tik e, teisės aktų prieimėjų mintis, bet kad savo nuomonę pareikštų, pavyzdžiui, pramonės atstovai ar specialistai, kurie geriausiai žino situaciją vietose ir paskui galėtume imtis ir konkrečių veiksmų. Dėkui. E, ar turite papildomą klausimą, gerbiamas kolega? Ar sprendimas negalėtų būti sukūrimas tam tikros europinės procedūros ir, ir struktūros, kuri užtikrintų šių aktų, teisės aktų legitimumą? nes priešingų atveju reikės identifikuoti, koks yra bendras vardiklis tų visų teisės aktų, kurie yra taikomi bendrai ES lygių. Ar jums tai atrodytų įmanoma ar reikalinga, ponė komisarė? Na, galimybių čia yra daug. E, nebūtinai tai būtų naujos institucijos sukūrimas. Ne, aš nesu naujų struktūrų, administracijos struktūrų kūrimo fanė. Tikrai ne. Uh, nes nuo to struktūra tampa sunkesnė ir dirbti lengviau netampa. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti, ką galėtų nuveikti jau egzistuojančios institucijos. Jeigu būtų galima priimti praktinius sprendimus ir veikti praktiškai, galbūt problemos išsispręstų. Būtent dėl to mums reikia atlikti šią analizę, pasiklausti žmonių ir išanalizuoti, kokias idėjas surinkome, ką reikia daryti, kad būtų daugiau mūsų sprendimų matomumo ir kad mūsų sprendimai būtų naudingi. Schön, Frau Geringer, Ačiū. Pone Geringer Odberg. Ja również chciałam się dołączyć do tych słów. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie jūsų ankstesnio darbo. Jūs tikrai dirbote prie teisės aktų pasiūlymų, kuris buvo sėkmingas. Mano klausimas būtų toks. E, žinių ekonomikoje labai svarbu yra autoriaus teisės. Ir yra pasakyta, kad kit, busimasis komisaras pateiks aiškę strategiją dėl nuosavybės teisų apsaugos. Kai, kaip jūs matote savo vaidmenį šioje srityje? Jūs esate atsakinga už teisingumą, pilietinės uh, laisvės ir pilietybę. Kai vyks diskusijos dėl nuosavybės teisių, kokia bus jūsų vieta ir pozicija šiuo klausimu? Kaip užtikrinti ES lygių renkamą balansą tarp um, raiškos laisvės ir nuosavybės intelektinės apsaugos? Neseniai e, šią teisę kaip pagrindinę iškėlė Prancūzijos konstitucinis teismas. Kaip bus su bendra prieiga prie internetų? kokią ten vietą užims e, ši intelektinės nuosavybės savoka. Mums reikia naujų intelektinės nuosavybės apsaugos teisų ir galimybių intelektinė nuosavybė naudotis. Kokia yra jūsų e, pozicija dėl intelektinės nuosavybės apsaugos internete? Kaip tai bus įgyvendinami, kaip jūsų sprendimai bus įgyvendinami ir per kiek laiko? Dėkui. diskusijos dėl internetinės nusavybės apsaugos ir prieigos prie interneto buvo tikrai gyvos, intensyvios. Vien 138 straipsnyje e, Europos parlamentas paremė mūsų poziciją, diskusijos buvo sunkios, bet mums pavyko e, taikinimo procedūros metu priversti tarybą šį siūlymą priimti. Tai reiškia, kad e, prieigos prie interneto laisvė. Šis dokumentas yra tikrai didžiulė pergalė ES piliečiams. Tai yra viena istorijos dalis. Kita istorijos dalis būtų tokia. Reikia iškelt klausimą, kaip mes galėtume užtikrinti, kad už savo kūrinius tų intelektinių kūrinių autoriai gaus atlyginimą. Šios diskusijos taip pat parodė, kad tai nėra paprasta tai padaryti su tais turimais senais instrumentais. Reikia žymiai efektyvesnių ir modernesnių priemonių intelektiniai nuosavybei apsaugoti. Aš visada pasisakiau už e, teisinius siūlymus ir sakiau, kad kuo geresnė yra pasiūla, tuo mažiau tenka taikyti represinės priemonės. ES E, teisės akte, kurį aš minėjau, buvo labai aiškiai pasakyta, kad kad e, intelektinė nusavybė yra būtina saugoti, tačiau griežtos Prancūzijos normos vargu ar taps, pavyzdžiui, ES teisės normų šios ir ačiū. Ar būtų papildomas klausimas? Taip. Klausimas papildomas būtų taip pat susijęs su šia tema. Dabar ES derasi dėl e, tarptautinės sutarties, dėl kovos su padirbinėjimu. Ką Europos Sąjungos ką Europos Sąjunga gali pasakyti apie šį susitarimą. Ar neatsitiks taip, kad nekomercinės paskirties keitimasis bylomis gali būti baudžiamas? Prancūzijos sprendimas, jūs sakote, nėra sektinas pavyzdys Europos Sąjungai. O kaip, ką jūs manote, kokio kelio mes turėtume laikytis? Atsakymas. Kaip jau sakiau, diskusijose bent keletą kartų. Dabar Europos Sąjunga pagrindinių teisių sritimi turi remtis ir pagrindinių teisių hartiją. Visa tai reiškia, kad visi sprendimai, kuriuos pasiūlo Europos komisija, E, turi būti analizuojami jų atitikties pagrindinių teisų hartijai požiūrių. E, būtent dėl to e, ir Europos komisijos pirmininkas įpareigojo mus nepamiršti šio aspekto. Tarptautiniai susitarimai, būsimos tarptautinės sutartys taip pat bus aptariami ir šiuose rūmose, Europos parlamento rūmose. Kai dėl priemonių baudžiamosioms byloms, aš galvoju, kad bendradarbiausiu su savo kolege Cecilija, nes ji pasiūlė baudžiamasias priemonės dėl e, prekių padirbinėjimo. E, tai nereiškia, kad būtų baudžiamas kažkokių failų parsisiuntimas, tikrai ne. E, interneto panaudojimas padirbinėjimų yra baustinas dalykas, bet jis yra ne tas pats, kaip failų parsisiuntimas. Mes nekartą esame bandę pasiekti tos pusiausvėros tarp dviejų teisę - privatumo teisės ir nusavybės teisės. Mes nagrinėsime šios klausimus ir toliau ir turime užtikrinti, kad ta pusiausvėra egzistuos ir turime atsitai atsižvelgti priimdami kitus mūsų būsimus sprendimus. Ačiū labai. Labai sunku atsakyti per trumpą laiką tokius sudėtingus klausimus. Bet mes neturime viską padaryti, kad baigtumėme laiku, ponia Volis. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia paskirtoji komisarė. Dėkoju Jums už Jūsų atsakymus ir žodžiu ir raštu jūs iš tiesų labai įspūdingą tokią dėlionę pristatėte piliečių teisingumo srityje. Ir, kaip jūs teisingai pasakėte, labai svarbu, kaip mes apie tai informuosime piliečius. Ir man neramu, ar sugebėsime informuoti piliečius su, suprantamai. Uh, ir aiškiai e, visoje Europoje, nes yra 27 nacionaliniai, 27 nacionalinės teisės, bandome jas kažkaip pritaikyti, yra 28 režimai sandorių teisėje ir tiesa, kad yra bandoma sustiprinto bendradarbiavimo procedūra prastumti teisės aktus dėl paveldėjimo, skirybų ir panašiai kur be jokios abejonės dėl tam tikrų sudėtingų elementų kažkuria tai sistema bus išmesta. Ir visi tie ES piliečiai, kurie nori e, laisvai judėti ir gyventi bendros teisės jurisdikcijoje, jų teisės bus negerbiamos. Taigi, ką, ką, ką būtų galima padaryti, kad Europos e, civilinio teisingumo sistema būtų tikrai prieinama? vicepirmininkė palėtė esminį elementą. Jau anksčiau trumpai sakiau, kad teisingumas egzistuoja tik tuo met, kai žinome, jog tas teisingumas yra ir kas trečias pilietis ES iškilus problemai net neįsivaizduoja, kokių jis ar ji turi teisių. Ir tai yra didžiulis trūkumas, turime imtis veiksmų, Ir žinau, kad nėra lengva tą padaryti. Ir aš su publikacijų tarnyba artimai bendradarbiauju, tarnyba, kurie dirba Luksemburgė, tam, kad visi įstatymai ir taip pat teismų sprendimai, nacionalinių teismų sprendimai būtų prieinami. Ir būtų pateikiama pateikiamas apibendrinimas, apibendrinta apžvalga piliečiams, kad jie suprastų lengviau vieną ar kitą sprendimą. Taigi ketiname tą padaryti. Ir portalu e, ta sistema ketin, bus paversta 2011 metais. Taip pat ir elektroninio teisingumo srityje dirbame, rengiame tokį portalą. Darbas buvo pradėtas 2007-2006 metais Ir pirmasis konkretus elementas pasimatys 2011 metais, o 2004, iki 2014 metų jau turėtų veikti portalas, kur bus įmanoma gauti reakcijas, gauti dokumentus ir e, bus įmanomas, e, įmanoma identifikuoti parašą. Taigi dabar tokie yra kuriami portalai Ir na, tiesioginis rezultatas būtų toks, e, būtent e, jeigu prireikia asmeniui dokumento, kaip jį būtų galima gauti. Aišku, ir svarbu, kad piliečiai būtų informuojami apie savo teisės ir tas pilietybės elementas, kas yra mano kompetencijos vienas ryčių, čia aš norėčiau pasinaudoti e, tomis bendravimo komunikacijos galimybėmis kaip priemonė tam, kad galėt, galėtumėme informuoti piliečius apie jų teisės. Ir šiame darbe man žinoma reikės ir Europos parlamento bendradarbiavimo, kadangi jūs turite informuoti savo piliečius apie jų teisės. Yra daug piliečių, kurie keliauja į užsienį, gyvena užsienyje, ten susiduria su problemomis ir reikia jiems padėti tas problemas išspręsti. Ačiū. Na, visiškai priimtina tai, ką Jūs pasakėte dėl, dėl, dėl e, komunikacijų, dėl bendravimo, tačiau nėra atsakymo į esminį mano klausimą. Dėl skirtingų metodų, požiūrių į metodus, dėl to, kad potencialiai naudojamasi sustiprintų bendradarbiavimu, Europos daug piliečių bus, nebus įtraukti į civilinio teisingumo sistemą ir ta teisinė tradicija, papročių teisės tradicija ne, nebus įtraukta ir signalai iš tiesų yra labai pavojingi, ypač dabar, lyginant e, tuos visą tą laikotarpį, 10-11 metų laikotarpį, kai išdirbu Europos parlamente. Jūs pati e, pasakėte, kad galimybė sukurti 28 sistemas ir galimybė pasirinkti, pritaikyti ne 27, o 28 sistemą būtų vienas, viena išeičių. Tačiau diskusijos dar nėra užbaigtos, jos vyksta ir, kaip sakiau pradžioje, nesu teisininkė ir aš tikrai labai mielai išklausyčiau visų šioje salėje esančių teisininkų ir apskritai kitų teisininkų, kurie man labai padėtų tam, kad komisija galėtų surasti deramą sprendimą ir galiu Jums pasakyti, kad mano generalinėme direktorate yra labai daug gerų teisininkų. Daug gerų teisininkų yra ir mano privačiame kabinete ir aš manau, kad visi kartu mes surasime sprendimus, kurie bus parankiausi ES piliečiams ir tiems piliečiams, e, kurie gyvena pagal papročių teisės sistemą. Tai yra labai garbinga tradicinė teisinė sistema, kurios negalime ignoruoti. Dėkoju. Kolega Bodu, bitte. Kolega Bodu. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už Jūsų pritarimą Europos komerciniam kodeksui Bet prieš kalbant apie tokį e, išsamų dokumentą, norėčiau užduoti klausimą apie tą pačią sritį, tačiau klausimas šiek tiek praktiškesnis. Kokie yra jūsų planai tolesniam darbui dėl atidėjimų klausimo? Gal galėtumėte paaiškinti, kokie yra sakėtinimai dėl 28 aštuonių sutarčių teisės režimo ir koks būtų jūsų grafikas, kokie žingsniai būtų numatyti siekiant tikslų Europos sutarčių teisėje. Per pirmąjį savo darbo dieną savo e, direktorate aš keletą tomų iš šios knygos radau ir uh, E, žinau, kad daug mokslininkų dirbo rengiant šį kodeksą ir aš pasistengsiu toliau panaudoti šį darbą, nes būtų labai gaila, jeigu šis darbas e, pasiliktų tiesiog universitetų stalčiuose. E, jį reikia panaudoti praktikoje. Todėl aš sukursiu ekspertų grupę, kurie dešimtaisiais metais pasidarbuotų iš esmės dėl to darbo, kuris jau atliktas, o 2010 metų vasarą ši, šios ekspertų grupės rezultatų pagrindų parengsime komunikatą, o 11 metais pateiksime viešai teisės priemonę. Tuo tarpu aš žinau, kad akademinės bendruomenės atstovai patys rengia vertimus Žinau, kad šis leidinys parengtas anglų kalba, tik tai dabar rengiamas e, vertimas į prancūzų ir vokiečių kalbas. Norėčiau, kad šis darbas tęstusi. Na ir komisija jiems, aišku, padės šį darbą dirbti. Tai bus daroma lygiai grečiai. Papildomas klausimas. Kalbėjote apie akademikų darbą. Kaip ketinate įtraukti parlamentą? į ekspertų darbą, rengiant bendrą referencinį dokumentą. Dešimtaisiais metais savo komunikate mes suteiksime galimybę parlamentui pasinaudoti tais mūsų pateiktais elementais ir pareikšti savo nuomonę. Todėl aš noriu pirmiausia parengti komunikatą, o ne sprendimo pasiūlymą nes aš tikiu, kad prieš tai, kol prieš rengiant konkretų pasiūlymą, reikia surinkti visas, visą išmintį, ne tik mokslininkų, bet ir tų, kurie dirba konkrečiai toje srityje, pavyzdžiui, visų teisėjų, teisininkų, taip pat ir politikų nuomonės surinkti ir pasinaudojant tą bendra išmintimi reikėtų išsirinkti svarbiausias, tikriausias, tinkamiausias dalis, kad būtų galima parengti teisės priemonę. Žinau, kad anksčiau darbo tarkėje šio klausimo nebuvo. Tačiau dėl to aš labai apgailestauju. Kaip jau sakiau, aš nesu šio klausimo specialistė, man reikia jūsų pagalbos, tačiau iš tikrųjų noriu, kad pasiektume gerų rezultatų nes tai yra Europos civilinio kodekso užuomasgos ir vieną dieną turėtume tą civilinį kodeksą pasiekti, sukurti. Ačiū. Toliau pane Lichtenberger. Labai ačiū. Norėčiau užduoti klausimą, kuris yra labai smarkiai susijęs su ES patikimumu, ypač kai kalbame apie Europos teisės įgyvendinimą nacionaliniu lygiu gauname daug skundų iš piliečių, tačiau vis vykdovom vis mažiau pažinimo procedūrų, ypač jeigu kalbėsime apie aplinkos apsaugos teisę. Čia daroma labai nedaug ir kuo toliau, tuo mažiau. Tačiau tai ne vienintelė tokia sritis. Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad teisės aktų įgyvendinimas taptų prioritetu. Turime tarp institucinį sustarimą, ar neturėtume imtis tokių apčiopiamų žingsnių ir kaip komisija ir parlamentas galėtų šioje srityje bendradarbiauti, įskaitant ir peticijų komitetą, kuris šiame kontekste atliktų labai svarbu vaidmenį. Taigi kaip mes galime užtikrinti, kad direktyvos būtų tinkamai įgyvendinamos laikantis numatytų terminų. Garbinga parlamentarė visiškai teisi. Nepakanka sukurti Europos teisę, jeigu ji tik tai dalinai įgyvendinama arba neįgyvendinama iš vis. nacionalinėse valstybėse. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš kaip telekomų telekomunikacijų komisarė naudojo reglamentus, o ne direktyvas, nes reglamentas yra greitesnis būdas pasiekti vieningo taikymo dėjūrė. Žinau, kad dabar uh, dirbsiu kitoje srityje, kuri yra daug jautresnė. Bet kokiu atveju baudžiamoje teisėje negalima naudoti reglamentų. Pažiūrėsime, ką galime padaryti civilinėje teisėje. Jeigu norite, man atrodo, kad būtų galima kartą per metus renkti pranešimą apie pagrindinių teisių klausimų įgyvendinimą taip pat ir dėl Europos teisės taikymo nacionalinėje teisėje. Ir po to reikėtų surinkti visus skundus, kuriuos gauna peticijų komitetas, jūs visi asmeniškai, e, komisija ir ombudsmenas ir juos išanalizuoti, siekiant įsitikinį, kokiu būdu būtų galima žengti pirmin. Štai ką turiu Jums pasakyti. Aš be jokios abejonės pradėsiu pažydimo procedūras. Pažiūrėkite, ką aš dariau per pastaruosius dešimt metų ir suprasite, kad visiškai nebijau pasakyti net ir didžiosiams valstybėms narėms ne. atsakymas labai patenkinamas, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Tačiau ar man reikėtų suprasti, kad ateityje, kai kalbėsime apie tolesnius žingsnius tuose sritise, kurios patenka į bendrijos kompetencijos sritį, kad gausime apčiuopiams atsakymus, nes praeitėje nebuvo pakankamai apčiopiam rezultatų. Ir čia ir parlamentas, ir komisija turi tam tikras užduotis, nes mes esame e, bendrijos teisės saugotojai. Pastarosmis savaitėmis pirmininkas Baroso pasukvietė savo skiriamus komisarus būtent aptarti šiuos klausimus. Ir jis labai aiškiai pasakė, kad parlamentas dabar turi daug svarbesnį vaidmenį remiantis naująją sutartimį negu anksčiau. Ir tai reikalauja tiesioginių atsakymų. Tiesioginės atsakomybės iš komisarų pusės parlamentui. Tiesiog aš galiu pažadėti jums pagal tai, kaip aš viską įsivaizduoju. Per pastarosius dešimt metų tie komitetai, kurie dirbo su manimi, žino, kad aš visada uh, atvykdavau į parlamentą, kai jis norėdavo su manimi kalbėtis, visada kreipdavausi į parlamentą, kad jis e, padiskutuotų su manimi, kai jaučiau, kad man reikia parlamento nuomonių ir parlamento, į parlamento klausimus reikia greitai atsakyti, nes jūs esate tiesioginis ryšys tarp Europos pilie, politikos ir piliečių. Kolega Karimas, e, paskirtoji komisarė. Viena vertus, jūs sakote, kad jums nepatinka, kai e, Europa neina priekin kartu, tačiau lygiai taip pat jūs net pateikite patenkinamo atsakymo, kai jis buvo jums užduotas, kad komisijos požiūris ir tai, kaip ji elgėsi, kartais verčia kai kurias šalis, kurios naudojasi e, paprašių teisę, nedirbti kartu su Europos partneriais? Visiškai nepateikite atsakymo į tai. Norėčiau nurodyti Jums Lisabono sutartį, kur numatyta e, laisvės, saugumo ir teisingumo sritis, atsižvelgiant į vairias teisinės sistemas ir teisinės tradicijas. Savo atsakymę raštu ir kreipdamas į parlamentą šiandien, jūs pareiškite apie savo ketinimus nutolti nuo pirmųjų E, Europos sutarčių teisės pagrindinių blokų. Ar tas civilinis kodeksas nesižvelgtų į tą paprašių teisę, kuri egzistuoja kai kuriuose valstybės narėse, labai svarbu, kad tai reikia saugoti. Ir iš... E, man ypač nerima kelia dabartinis pasiūlymas dėl uh, testamentų ir paveldėjimo ir Bruselio reglamento. Stokholmo programa taip pat nenumato sutarčių teisės ar civilinio kodekso suderinimo. Ar jūs siūlyta, siūlote eiti toliau ir iš kur gautumėte įgaliojimus tokiems veiksmams? Man atrodo, kad aš tai galiu pasakyti tai, ką jau atsakiau vicepirmininkėjai Volis. Turime atsižvelgti į visas nacionalinės situacijas ir rasti sprendimą, kuris sukurtų pusiausvyrą visoms 27 valstybėms narėms. Būtent dėl tos priežasties, dėl to bendrojo referencinio kodekso, aš paskelbiau, jog bus pateiktas komunikatas išklausius ekspertų grupės darbo rezultatus. Ten taip pat bus ekspertai ir iš papročių teisę naudojančios Europos dalies. Tačiau galų gale mes turėsime rasti bendrą sprendimą, bendrą pasiūlymą, kurį mes jums pateiksime, kaip reikėtų eiti pirmin, kad piliečių teisės, jeigu piliečiai keliauja į kitą valstybę, kad tai, tas teisės būtų atsižvelgiama. Na, o dabar dėl konkretaus klausimo, dėl e, testamentų Aš žinau, kad čia yra specifinis elementas Junktinės karalystės, Junktinės karalystės teisėje. Šį specifinį, šį specifinį klausimą atsižvelgiama tame darbe, kurį iki šiol komisijos pasiūlymų buvo vykdomas, kad būtų atsižvelgiama į specifinę Britų piliečių situaciją, jeigu jie gyvena užsienyje. Aš puikiai prisimenu, aš tuo esu susitikinus 25 procentais. Kiek pamenu, jie gali pasirinkti, ar jie nori, kad būtų taikoma Junktinės karalystės sistema, ar valstybės narės, kur jie gyvena sistema. Tačiau šis darbas dar tęsiasi. Klausimas, kurį jūs paminėjote, yra susijęs su problemomis, ką reiškia įprastinė gyvenamoji vieta, tačiau yra kitas klausimas. Tačiau pasirengdamas jūsų atsakymą, ar galiu suprasti, kad e, e rengiant kitus pasiūlymus civilinės ir baudžiamosios teisės rytyje, jūs e, iš tikrųjų remsite valstybių narių poveikio vertinimus. Nežinau, ką jūs turite galvoje skaitamas poveikio vertinimas, apie, vertinimas to poveikio, kuris kils valstybės narėms. Visą laiką darome du poveikio vertinimus. Vienas atsižvelgia į kiekvieną iš 27 valstybių narių sistemų. Jeigu jūs klausite apie tai, tai atsakymas taip. Ir taip pat yra vykdomas papildomas poveikio vertinimas e, dėl poveikio pagrindiniams teisėms. Tai bus papildomas elementas, kurio iki šiol nebuvo. Pavyzdžiui, e, tikrinamas ir pagrindinių teisų klausimas e, ir jo paveikis lais, judėjimo laisvai. Į tai irgi atsižvelgsime. Signora komisarė, abbiamo finalmente il trattato. Pone komisarė, Mes pagaliau turime Lisabono sutartį ir Stokholmo programą. Ir tai yra esminės priemonės siekiant sukurti Europos juridinę sistemą. Labai svarbu yra, kad piliečiai žinotų, kokias teisės jie turi ir kad jie tas teisės galėtų įgyvendinti. Dėl to reikia pakeisti juridinį mentalitetą advokatų valstybėse narėse, nes jie nesiremia europinės teisės e, dvasia. Ką ketinate daryti, būtent, kad keistusi šis mentalitetas? Ką ketinate papildomai daryti, lyginant su tuo, kas buvo nuveikta? Ar bus įdėktos galbūt kažkokios mokymo struktūros, kad būtų galima tą mentalitetą pakeisti? Kaip ketinate įtraukti mokymo, švietimo, nacionalinės švietimo sistemas e, tam tikslui siekti. Kaip reikėtų, kad pasikeisų akademinis pasaulis, kad teisės praktikai būtų pasirengę tą, to tikslo siekti ir įgyvendinti, kad atsirastų daugiau abipusių pasitikėjimų tarp teisininkų atskirose valstybėse narise, kad jie galėtų glaudžiau bendradarbiauti. Ačiū už klausimą. Jūs visiškai teisus. Abipusis pasitikėjimas negali būti tiesiog imtas ir paskelbtas, kad dabar toks turi būti gyvendintas. Jis e, atsiranda dėl to, kad vienos šalies teisininkai žino apie teisininkus ir teisės sistemą kitose šalyse ir pasitikė dėl to tą sistemą ir kolegomis. Tai yra pagrindas to, kaip mes kartu turime gyventi ir dirbti. Būtent dėl to Kai aš buvau komisarė atsakinga už švietimo reikalus, aš visada pabrėždavau, jog reikia stiprinti Erasmus programą, kad universitetai galėtų tarpusavį bendradarbiauti, kad atsirastų e, bendros studijos įgalinančios siekti magistro laipsnio. Jeigu įvairių šalių studentai dirba ir mokosi kitose universitetuose su skirtingo mentaliteto dėstytojais, kai jie grįžta namo ir imasi darbo, jie galės ir toliau palaikyti kontaktus, jų pačių mentalitetas bus pasikeitęs ir jie padės keisti šalyje teisinį mentalitetą. Kaip tai įgyvendinti? Aš manau, kad reikia plėtoti, pavyzdžiui, Erasmus programą skirtą teisėjams. Tuomet e, atsiranda daugiau galimybių sužinoti kitų šalių teisinės sistemas, pažinoti kolegas kitose šalyse. Ir manyčiau, kad tai padeda pirmiausia kurti abipusį pripažinimą ir praktinį jo įgyvendinimą. Taigi veiksmai konkretūs būtų sustiprinti būtent šiuos dalykus. Mes turime teisinį tinklą, e, reikėtų kad būtų teikiami e, vertimai reikiamų dokumentų, kad būtų galima keistis dokumentais. Taip pat reikėtų sustiprinti teisininkų rengimą. Aš manau, kad turėtume remtis gerais universitetais e, ir institutais, teisės institutais. Reikėtų, kad jie keistųsi tarpusavyje savo gerą patirtimi ir kad tarpusavį glaužiai dirbtų ir bendradarbiautų. Tai yra esmė Na ir galiausiai, kasgi žino, galbūt galėsime pagalvoti ir apie tai, kad reikėtų įkurti Europinę teisės akademiją, kodėlgi ne. Tačiau visa tai turėtų atsirasti pirmiausia bendradarbiaujant jau dabar egzistuojantiems universitetams. Ačiū, ponė komisarė. Papildomas klausimas. Erasmus jau egzistuoja ir apima taip pat ir teisininkus. Tiesa, tų teisininkų yra nedaug tarp visų magistrantų, tačiau visa šita švietimo veikla, kur dabar vyksta valstybėse narėse, Europinėme tinkle yra paremta mokymu. Tai yra tam tikros pamokos. Bet tai reikštų, kad teismo pirmininkui būtų dėstoma viena ar kita disciplina ir tas pirmininkas būtų laikomas mokiniu. Tačiau manyčiau, kad profesinio rengimo idėją reiktų peržiūrėti reikėtų, kad teisininkai, teisėjai turėtų būti mokomi atsižvelgiant į jų profesinę patirtį, atsižvelgiant į tai, kokios tradicijos susiklosto ten, kur jie dirba. Galbūt reikėtų numatyti tam tikrą mokymą suaugusiems, kvalifikuotiems suaugusiems. Ar nemanote, kad tai būtų naudinga? Atsakymas. Na taip. Tai būtų Teisės akademijos, pavyzdžiui, misija. Tačiau, kaip jūs teisingai paminėjote, dirbdami su Erasmus programa. E, jeigu palygintume, kiek teisininkų dabar pasinaudoja Erasmus programą, tai pamatytume, kad tai yra lašelis vandeninė. E, tačiau jeigu stiprintume praktinį mokymą, aš manyčiau, turime neužmiršti ir akademinių ieškojimų. Mes, pavyzdžiui, Florencijoje sustiprinome mokslo tyrimus e, susijusius su mūsų teisės sistemomis. Maničiau, kad tą turėtume daryti ir toliau. Pavyzdžiui, Britų parlamentarams kyla susirūpinimų dėl precedento teisės taikymo. Turėtume tą jų susirūpinimą išsklaidyti, turėtume stiprinti įvairių e, sričių bendradarbiavimą ir akademinį darbą ir mokymą kartu turėtume derinti ir siekti pusiausvėros. Ačiū. Äh, Frau Reding, wir sind uns alle. Ja. <laughs> Pone Reding, mes visi sutarėme dėl to, kad reikia labiau leisti visiems žinoti apie mūsų darbą, komunikuoti apie tai. Norėčiau užduoti klausimą dėl komunikavimo strategijos, kurią ketinate įdėkti teisingumo ir teisės rytyje. Aš esu teisės komiteto narė ir Turiu pasakyti, kad žiniasklaida kelia ir kitus klausimus, ne tik tuos, kuriais domisi mūsų Teisės reikalų komitetas. E, pagal jūsų pareigas jums teks kelti svarbius, spręsti labiau, labai svarbius klausimus, tokius kaip, pavyzdžiui, kūno skenerių naudojimas e, reikės spręsti taip pat ir šeimos klausimus. Jūs sakote, kad jums tai bus prioritetas, kai šeima yra mišri. Norėčiau konkrečiai paklausti, ką ketinate daryti šeimos teisės rytyje, e, žengiant toliau negu siekia Romos 3 reglamentas. Jūs esate buvusi žurnalistė. Ką manote apie šias diskusijas dėl naujos teisės sistemos ir kaip geriau komunikuoti su piliečiais? Na taip, šis klausimas yra glaudžiai susijęs su mano patirtim. Iš tiesų, ne visada norisi ją remtis, tačiau, na, tebesijaučiu esanti žurnalistė. Jeigu istorijos nėra, tai jokios geros istorijos neparašysit, pasakojimo neparašysit, jeigu nėra faktų. O tada jau galite savo istoriją kurti, kai faktai yra. Būtent dėl to aš sakiau, kad galbūt mes nesulauksime didelio E, žiniasklaidos susidomėjimo kai kuriais klausimais, tačiau kalbant apie šeimos klausimus, mes to dėmesio tikrai sulauksim. Jeigu pradėsim remtis konkrečiais asmenų pavyzdžiais, sulauksim to dėmesio. Jeigu pasakysim, kas atsitinka, pavyzdžiui, jeigu nori susituokti jaunų žmonių porą. Pavyzdžiui, jeigu Suomijos pilietis reikala, nori sutokti su jungtinės karalystės piliečių ir Suomijoje reikalame dokumento, kuris neegzistuoja jungtinėje karalystėje, kaip tada? Vėlgi, dėl vaikų grobimo dar kiti atvejai. Kartais tenka susidurti su sunkumais vedybų srityje dėl to, kad egzistuoja skirtingos teisinės normos atskiruose valstybėse. Į visą tai turime atsižvelgti, turime apie tai kalbėti, turime pradėti nuo piliečių problemų, kurias išsprendžiame ir turime pasižiūrėti, kaip geriausiai jas išspręsti. Tai yra geriausias komunikavimo su žmonėmis kelias. Aš manau, kad turėsime tikrai daug darbo. Moterų teisių komiteto nariai, matau, po truputėlį renkasi į salę. Ir pavyzdžiui, smurtas prieš moteris galėtų būti kitas įdomus klausimas, kokius, kokiu veiksmu imsimės. Vėlgi, pirmiausia, remiamės egzistuojančiomis problemomis, sakome, problema yra tokia ir tokia, o paskui aiškiname, kad ES savo piliečiais rūpinasi, kad Europos parlamentas kažką daro, kad šie klausimai išsispręstų. Tai štai, tokios istorijos yra priimtinos ir aiškos. Mes turime kurti štai tokias istorijas, remtis faktais, spręsti problemą, štai tada ir atsiras ta tikroji istorija įdomi piliečiams. Also, arbeit... Papildomas klausimas. Žinau, kad mūsų komiteto darbas yra patikimuose rankose ir aišku, jūs skirsite ir mūsų komiteto kūruojamai sričiai pakankamai dėmesio, ne tik Libė komiteto klausimams. Yra komisaras atsakingas už komunikacijas norėčiau paklausti apie neutralumo principą tam, kad visų komisarų darbą, visų komisarų darbą būtų atsižvelgiama ir kad apie jį būtų informuojama, nes lyg bandome brėžti demarkacinės linijas tarp įvairių portfelių, bet turime, čia kalbame apie komunikacijų sritį ir svarbu, kad jūsų įgaliojimai nebūtų apriboti dėl tų demarkacinių linijų kad komunikacijos būtų dėgiamos sklandžiai. Aš bandysiu tas komunikacijas dėkti konkrečiau. Jūs patys turite daug patirties, dauguma jūsų dalyvavote rinkimuose. Ir kokį elementą apie kokį elementą žinojo beveik visi piliečiai. Tarptinklinį sujungimo mokestį. Kodėl? Dėl to, kad piliečiai tą pajaučia kasdienėme savo gyvenime patys. Na ir mes, ką aš turiu minėti, sakydama mes, jūs taip pat, parlamentarai, ir kiekvienas komisaras, komisarė gali daug papasakoti apie veiksmus, kurių imsis. Taigi mes turime tuos veiksmus pristatyti, paaiškinti piliečiams. Ir ta komunikacija turi būti grindžiama veikla. Taip pat piliečiams turime bendrai paaiškinti, ką daro Europa jų labui. Ir tai būtų toksai horizontalesnis klausimas, bendresnis klausimas, kalbant ir apie laisvą judėjimą, ir apie socialinius klausimus, aplinkosauginius dalykus. Kiekvienas komisaras papasakos savo istoriją, komunikacijų generalinis direktoratas bus priemonė tam, kad tos istorijos pasiektų piliečius, jie jas išgirstų. Antonio Lopes Isturės. Pone komisarė, dėkoju. Jūsų patirtis ES yra didžiulė ir tikriausiai žinote, kad šiame komitete mums rūpi ir tie klausimai, kurie aktualūs piliečiams vidaus rinkoje. Ir mes norime siūlyti teisinės iniciatyvas, kurios būtų parankios, naudingos mūsų e, piliečiams pagal atitinkamus sutarties straipsnius. Ir anksčiau komisija buvo gan pasyvi, nesėmė veiksmų šioje srityje. Ką ketinate jūs pasiūlyti? tam, kad Europos parlamento iniciatyvos dėl pažeidžiamų asmenų, e, kad būtų suderinamos sistemos ir kad būtų priimami teisės aktai, jie būtų įdėkti, kurie padėtų neįgaliems žmonėms. Taip, tokių pažeidžiamų e, žmonių, neįgalių žmonių turėsime vis daugiau, nes visuomenė sensta. Uh, Ir kalbėdami apie diskriminaciją, kovos su diskriminacija direktyvą, niekuomet mes arba na, retai kalbame apie senstančią visuomenę. O aš asmeniškai manau, kad tai bus viena rimčiausių horizontaliųjų problemų, kurią turėsime išspręsti dabartinėje sistemoje ES tikrai yra spragų dėl pagyvenusiųjų pažeidžiamų žmonių turinčių fizinės ar protinės negalės. Hagos konvencija 2000 metais priimta, taip ją turime ir manau, kad tai yra neblogas atspirties taškas padrasinti padrasinantis valstybės narės laikyti šios konvencijos. Tačiau ta konvencija yra taikoma tik kai kuriuose valstybėse narėse. Ir manau, kad reikalingi bendrijos teisės aktai tam, kad ta konvencija būtų tinkamai paaiškinta. Kaip tie teisės aktai turėtų atrodyti? Na, pažiūrėsime. Vėlgi, kaip ir kitais atvejais, norėčiau, kad jūs į tą darbą įsitrauktumėte. Aš pradėsiu vertinimo studiją, tam, kad mes išsiaiškintumėme, kur slypi problemos, kaip jas būtų galima išspręsti, kaip jos yra sprendžiamos įvairiose valstybėse narėse. Ir jeigu bus geros praktikos pavyzdžių, kuriuos būtų galima bendrai pristatyti, puiku. Ir aš, aišku, netmetu galimybės, kad ES gali tapti Hagos konvencijos nare. Ir aš netmetu galimybės, kad gali atsirasti teisėjai kuros pasiūlymų, tačiau visa tai turi būti padaryta po vertinimo studijos, po diskusijų, e, kurias vesiu su valstybėmis narėmis ir parlamentu. Ir iš tiesų klausimas yra labai sudėtingas, e, aktualus ir per ateinančius metus jis taps dar aktualesnis. Ponas Lopes nenori užduoti papildomo klausimo, taigi ponas Engström dabar. Ačiū, e, ponė komisarė. Aš čia. Mane labai e, padrasino jūsų atsakymas į ponios Geringer klausimą, būtent, kad jūs norite taikyti sankcijas dėl prekių padirbinėjimo bet netaikysite nuobaudų dėl um, dalymosi bylų informacija nekomerciniais tikslais. Na, dėl padirbinėjimo visi pritarėme jūsų mm, siūlymui, nes tai iš tiesų labai blogas dalykas, o dalymasis informacija yra kitas rytis. Norėčiau pasiaiškinti, ar tai reiškia, kad ta iniciatyva, apie kurią jūs kalbate, pakeis dabar taryboje svarstomą direktyvą? Ar teisingai supratau jūsų mintį? Um. Nesu informuota apie šios faktus. Pone pirmininkė, ar galėčiau paklausti gerbiamo parlamentaro, paprašyti gerbiamo parlamentaro pateikti platesnės informacijos. Yra intelektinės nusavybės taikymo direktyva, kuri dabar yra svarstoma taryboje. Ketvirtais metais buvo priimta pirmoji dalis, dabar yra svarstama antroji dalis dėl būdžiamų, būdžiamų sankcijų. Aš kalbėjau apie baudžiamąją teisę dėl padir, kovos su padirbinėjimais. Su Cecilija Malstri mes tuos klausimus spėsime bendrai. Ji yra komisarė atsakinga už e, kovą su sukčiavimu ir padirbinėjimais, taigi dirbsime kartu su ja. Dėl prieigos prie interneto ir autorių teisių, tai jau nėra padirbinėjimas. Autorių teisės man yra kito, kitokias rytis, kitas rytis. Ir kaip jau minėjau, aš manau, kad, na, po tos mūsų patirties ir po tų ilgų diskusijų, diskusijų, kurios vyko ne tik parlamente, kaip jūs matėte, bet ir valstybėse narėse, manau, kad suvokimas, kad reikia apginti, apsaugoti menininkų kūrinius internete, jau atsirado toks suvokimas, bet negalime tų kūrinių apsaugoti pagal senasias taisyklės. Taigi reikia ieškoti naujos teisinės sistemos, pasiūlymų, tarptautinių pasiūlymų, teisėtų pasiūlymų. Ir aš kartu su kolega Makryviu pateikiau pasiūlymą, kaip autorių teisės internete e, galėtų būti traktuojamos ateityje. Ir kolega Mišelis Barnie ir Nelly Krūs e, turės pasirūpinti, kad viskas vyktų tinkama linkme ir jeigu jūs norėtumėte e, ir patvirtintumėte mano kandidatūrą, tuomet aš pasirūpinčiau, kad pagrindinių teisių e, klausimas būtų horizontaliai pritaikytas ir šiai sričiai, ir šiam pasiūlymui, kuris tikiuosi galiausiai e, bus pateiktas bendradarbiaujantiems komisarams. Ir aš manau, kad pagrindinių teisių, pasirūpinsiu, kad pagrindinių teisių klausimas būtų integruojamas į visus komisijos pasiūlymus. Ačiū, ponas Engström, papildomą klausimą. Norėtų užduoti? Ne, man atrodo, kad aš jau gavau pakankamą atsakymą į savo klausimą. Pirmininkas, na ir galiausiai dar vienas klausimas. E, komisarė, norėjau užbaigti savo atsakymą jau anksčiau. Sakiau, kad tai bus diskusijų objektas įvairiais klausimais. Yra pagrindinės teisės, kurių negalima skaldyti, dalyti. Pavyzdžiui, mirties bausmė. Neįmanoma. Tai yra nediskutuotinas dalykas. Faktas, viskas. Diskusijos baigtos. Bet, pavyzdžiui, laisvė į privatumą, laisvė, į, laisvė gauti informaciją, laisvė į sąžiningą atlygį, į autorių teisės. Visi tie dalykai turi būti subalansuoti. Reikia čia rasti pusiausvę tarp dviejų pagrindinių teisių, kur, kurios gali susikirsti ir reikia surasti sprendimą. Ir tas klausimas bus dažnai keliamas, įsivaizduoju, parlamente. Ir visais tais klausimais reiks surasti pusiausvyrą tarp tų dviejų teisių. Ir aišku, tam reikalingos išsamios rimtos diskusijos. Dėkoju. Na ir paskutinis klausimas. Panas Žiubrų, Ziobrų. Ačiū. Pone komisarė, visi sutinkame, kad ES didžiulė vertybė yra tai, kad žmonės gali laisvai judėti. Tačiau kartais matome ir sėkmės istorijų, ir tam tikrų pavojų su tuo susijusių. Uh, Čia turiuomenyje tam tikrą konkretų pavojų, kai laisvai juda žmonės, kurie yra padarę lytinius nusikaltimus prieš vaikus. Ir norėčiau paklausti, ar bus įmamasi veiksmų, bandant su, su, sukurti seksualinių nusikaltėlių registrą, ypatingai tų nusikaltėlių, kurie e, nuskriaudė vaikus. Ir Dar vienas klausimas. Visi manome, kad turto konfiskavimas yra labai gera priemonė kovojant prieš mafijos vadeivas. Ar nemanote, kad būtų galima imtis veiksmų, konfiskuojant turtą ir gyvendinant tokius veiksmus, kurie buvo kurių buvo imamasi vienoje valstybėje narėje, kad tie veiksmai būtų atitinkamai perkelti ir į kitą valstybę narę, kad viskas daroma būtų ES mastu. Aš manau, kad, kad pedofilija yra labai baisus nusikaltimas, į kurį negalima žvelgti iš tolo, jokių būdų reikia imtis visko, uh, kas įmanoma, kad pedofilai negalėtų e, laisvai veikti. Ir, kaip žinote, dažniausiai tos grupuotės veikia per kelias valstybės. Taigi čia susidurėme su tikrai tarptautiniu, tarp valstybiniu nusikaltimu. Ir mano kolegė Cecilija Malstrom ir aš pati uh, pasirūpinsime, pažiūrėsime, ką būtų galima konkrečiai padaryti, kad būtų teikiama pagalba policijos e, pajėga, pajėgoms, kad sustiprintas būtų e, policijos bendradarbiavimas, kad būtų užkirstas kelias tokiai siaubingai veiklai. Turto konfiskavimas yra, žinoma, vienas elementų, kuriuo naudojasi nacionaliniai teismai, kad stabdytų organizuotą nusikalstamumą. Čia kalba eina apie baudžiamąją teisę. Ir jau nekartą sakiau, kad baudžiamojoje teisėje abipusis pasitikėjimas, pripažinimas, sprendimų pripažinimas, bendradarbiavimas tarp valstybių turi būti įtvirtintas. Turime būti labai atsargus, teikdami pasiūlymus, nes visuomet paliečiame subsidiarumo sritį ir nacionaliniai parlamentai turi būti įtraukiami. Viena nacionalinė vyriausybė, jeigu mes teikiame pasiūlymą, gali blokuoti tą pasiūlymą. Taigi, manau, kad vis tiek tokių nusikaltimų atvejais, kurie, apie kuriuos net neverta kalbėti, kurie yra siaubingi. Ir pedofilija man yra vienas iš tų baisiausių nusikaltimų. Aš manau, kad šioje srityje turime pasiekti pažangos ir turime taikyti visas turimas priemonės kartu. Kai buvau komisarė atsakinga už telekomą, kartu dirbau su pramonės komisarė, komisaru. Atsiprašau, sako pirmininkas, bet mes jau šiek tiek viršėmė mums skirtą laiką ir turime leisti moterų e, teisų komiteto nariams užduoti klausimus. Taigi, papildomas klausimas. Papildomas klausimas, ponia pirmininkė. Atsižvelginti tai, ką, ką tik pasakė ponia komisarė, norėčiau jūsų paklausti, kokios jūs turite, na, sukaupėte patirties e, telekomos rytyje ir ar nemanote, kad būtų galima daugiau uh, nuveikti duomenų saugojimo srityje, būtent kovojant su tais nusikalteliais, jų skambučių turinį fiksuoti, ypatingai kalbu apie pedofilus. Nes tokia informacija tikrai gali būti labai naudinga, bandant apsaugoti vaikus nuo tokių e, pavojingų e, pedofilų grupuočių. Aš kai buvau atsakinga už telekomą, bandžiau sąmoninti visuomenę ir bandžiau įtraukti profesionalus į tą darbą. Viena buvo saugaus interneto programa, e, kuria, pagal kurią inform, informuojami tėvai, mokytojai, mokyklos, nes negalime vaikui neleisti prisijungti, įsijungti kompiuterio, bet turime jam aiškinti, su kokiais pavojais tai yra susiję. Taip pat bendradarbiavimas su pramonės įmonėmis, kai buvo pasirašytas susitarimas, drausti, uždrausti tam tikras žinutė, tam tikrą informaciją iš trečios kartos mobiliųjų telefonų. Taip pat socialiniai tinklai 20 viena pramonės įmonė pasirašė susitarimą, kuris turėtų įsigalioti vasario mėnesį, pagal kurį nepilnamečių profiliai tampa slapti defaultu ir jų negalima laisvai gauti, prieiti prie tų profilių. Taigi iš tiesų yra daug politikos priemonių ir ne vien tik tai kriminalizavimas, bet ir kitos priemonės tam, kad vaikai būtų apsaugoti, kai jie yra internete. Labai ačiū, ponia paskirtoji komisarė. Baigiame savo klausimų laiką. Labai ačiū už atsakymus ir pereiname prie klausimų, kuriuos užduos moterų teisų komitetas. Dar viena informacija koordinatoriai susitiks 16.30 AG3 salėje ir po to vyks kitas susitikimas. kollegor, utfrågningen går. Mėri kolegos, tęsime klausimus. Dabar moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto klausimai. Dirbsime pasinaudodami panašiais principais kaip ir anksčiau. Turime tik tai 30 minučių ir turėtume iš karto pradėti. Aš labai griežtai žiūrėsiu, kaip laikomės laiko limito, vieną minutę klausimui, dvi minutės atsakymui ir pradedame klausimus sutikdami žodį poniai Reding trims minutėmis. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, parlamento nariai. Kadangi turime tik tai 30 minučių, manau, kad turėčiau turėti labai trumpai, kad galėtume daugiau laiko skirti atsakymams į jūsų klausimus. Iš tiesų, man labai malonu susitikti su moterų teisų komitetu. Prancūziškai sakoma lebuk ir lebuklė. Savo politinį darbą pradėjau kaip pranešėja parlamente dėl įgyvendinimo direktyvos dėl vienodo traktavimo į Luksemburgo teisę ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi man malonu čia su jumis susitikti, aš čia jaučiuosi iš tikrųjų namuose, man malonu matyti daug pažįstamų veidų. Aš iš tikrųjų būsiu jūsų uh, padėjėja stiprinant lyčių politiką ES visose politikos rytise. Taip pat galite pasiremti manimi, kad aš patikėti manimi, kad aš darysiu viską, kad būtų sumažintas e, skirtumas tarp atlyginimų, skirtingų lyčių atlyginimų ES. Pirmininkas Baroso nori man patei, pa, patikėti ne tik atsakomybę už e, galingas antidiskriminavimo direktyvas, bet taip pat ir e, kompetencija baudžiamojo teisėje. O priemonės, čia yra priemonės kovojant su smurtu prieš moteris ir vaikus. Tai man leis kurti galingą sinergiją tarp visų priemonių, siekiant e, naudos stipriai, labai gerai matomai lyčių lygybės politikai. Manau, kad čia mums reikia išskirti ir komunikacijos veiklą. Taigi visą tai kartu, visą tai kartu paėmus, vis, e, tai leis man būti iš tikrųjų tikra lyčių lygybės komisare. Tikiuosi su jūsų parama stipria. Ir matas visada bus pagrindinių teisų hartija, kuri, kaip žinote, dabar yra teisiškai privaloma įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir taip pat Hartijos 23 straipsnis garantuoja lygybę tarp vyrų ir moterų visose sritise, įskaitant už darbą, užimtumą ir atlyginimus. Ir būtent dėl to, kad aš turiu horizontalę atsakomybę už tai, kad būtų įgyvendintos pagrindinių teisų hartija Visose kitose komisijos kompetencijose aš užtikrinsiu, kad lyčių lygybės klausimas nebūtų nuo šalyje. Dabar, pane pirmininkė, aš esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, dabar sutikiu žodį poniai Bauer. Ačiū. Iš tikrųjų, mes sveikiname jūsų pasiryžimą ir atsidavimą lyčių e, lygybei. Ir šioje srityje yra labai daug bendrijos teisės aktų. Žinoma, kad sulaukti pokyčių užtrunka ilgai, bet skirtumai tarp to, kas yra de jure ir de facto lygybės ir galimybių srityje, yra gana didelis. Jeigu pažvelgsime į visą lyčių lygybės teisės aktų paketą, kurio seniausias yra 78 metų direktyva. Na ir pažiūrėsime į statistinę informaciją. Pamatysime, kad skirtumas tarp atlyginimų tarp lyčių yra 17 procentų ir pokyčių per pastarąjį dešimtmetį praktiškai nepastebėta. Na, o ekonomistai apie skirtumą dėl tarp vyrų ir moterų atlyginimų kalba to, tais atvejais ypač pastebimas skirtumas yra tada, kada moteris grįžta į darbą po gimdymo. Ir tai yra tiesiog diskriminavimas. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą apie tai, ką jūs ketinate daryti visų pirma, kad būtų nutraukta ta diskriminacija. Nes mums nereikia gražių žodžių ar įstatymų, kurie yra negyvi. Mums reikia diskriminacijos pabaigos. Ačiū sako pirmininkė, dabar ponia Redinga. Jūs esate visiškai teisi, nepaisant visų priemonių, kurių buvo imtasi. Skirtumas šiuo metu yra 17 procentų. Tai iš tikrųjų yra nepriimtina, todėl kova su skirtumais atlyginimuose būtų mano vienas didžiausių prioritetų. Beje, tai yra konkrečiai paminėta sutartyje, taigi mes turėsime galimybę taikyti teisėkuros ir neteisėkuros priemonės šioje srityje. Žinoma, turime dirbti kartu su valstybėmis narimis ir su socialiniais partneriais, kad galėtume rasti sprendimų Ir turime labai svarbę priemonę, kurios, mano manimu, dar pakankamai nepanaudojame. Kiekvieną pavasarį vyksta Europos, rengiama Europos užimtumo strategija. Ateityje nenorėčiau toje strategijoje pateikti papildomą dokumentą dėl lyčių lygybės. Aš norėčiau, kad lyčių lygybė būtų visiškai integruota į užimtumo strategiją ir iš tikrųjų sveikinu tą faktą, kad Belgijos, Belgija savo pirmininkavimo metu ketina kovoti su atlyginimų skirtumais. Tai bus jų prioritetas pirmininkavimo metu. Manau, kad turime jau dabar renktis, kad sprendimus, sprendimus būtų galima priimti pirmininkaujant Belgijai. Ir tai būtų labai svarbu. Tuo pat metu manau, kad informacijos kampanija, kuri buvo pradėta 2009 metais, turėtų 2010 metais būti sustiprinta. Labai ačiū. Toliau ponia Thompson. Pone Reding, kasmet šimtai tūkstančių moterių ES patiria partnerių arba būsų partnerių smurtą. Kai kuriais atvejais pasakmės būna dramatiškos. 2008 metais 157 prancūzų moteris prarado grybą dėl e, smurto pagristo lytimi. Vyrų ir moterų lygybė yra svarbiausias principas. Jūs daug kartų taip, daug kartų minėjote pagrindinį laisvių konvenciją. Tačiau vyrų smurtas prieš moteris yra žmogaus teisės pažeidimas, yra tiesioginė neligybės tarp vyrų moterų priežastis. Nesinai priimtoje rezoliucijoje Europos parlamentas paragino komisiją pasiūlyti direktyvą, kad būtų galima panaikinti bet kokį smurtą prieš moteris. Iš tai klausimas. Ar galite pripažinti, kad smurtas prieš moteris yra pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas ir ar jūs inicijuosite Europos direktyvos rengimą siekiant kovoti su visomis smurto prieš moterimis, prieš moteris apraiškomis. Ačiū, dabar steikiu žodį poniai Redinga atsakyti į šį klausimą. Visiškai pritariu Jums, kad smurtas prieš moteris yra baisus faktas. Tai yra problema, apie kurią kalbama per mažai. Prie jūsų skaičių galiu dar pasakyti, kad nuo 20 iki 25 procentų moterų kartą per savo gyvenimą patiria fizinį smurtą, o 10 procentų patiria lytinį smurtą. Tai yra visiškai nepriimtina ir mes turime e, kažką daryti. Kadangi turiu, turiu kalbėti labai trumpai, tai papasakosiu, kas, ką mes planuojame. Pirmiausia, stiprinant teisinių priemonių arsenalą. Mes turime Europos apsaugos orderio direktyvą, kur aš pateiksiu pasiūlymą. Taip pat direktyva dėl smurto prieš moteris turi būti išanalizuota kaip galimybė. Manau, kad per ateinančias kelias savaitės ar mėnesius rengiantis Pekinui, kai kalbėsime apie pirmininko Baroso pasiūlytą hartiją. Aš norėčiau, kad ten aiškiai atsispindėtų tas smurto klausimas. Toliau sinergijos tarp įvairių politi politikos priemonių. Antidiskriminavimo direktyva. Tai yra jau priemonė kovojant su smurtu. Taip pat DAFNE 3 programa, už kurią aš esu atsakinga, taip pat gali būti panaudotos kartu siekiant sustiprinti nevyriausybinio organizacijų paramą. Taip pat mums reikia konkrečių strategijų paremti, apsaugoti ir padėti aukoms, e, parūpinti tikslinį mokymą policijai. Kalbėsiuosi su kolegė Cecilija, kad galėtume bendradarbiauti šioje srityje. Taip pat ir kampanijos, informacinės kampanijos yra svarbus dalykas. Aš manau, kad tiek Hartija, tiek Pekinas gali mums padėti šioje srityje. Neturime pamiršti taip pat ir tarptautinės dimensijos. Pone pirmininkė, jeigu pritarsite, aš norėčiau, pas, norėčiau pasakyti, kad galbūt vėliau paaiškins, kad turėsiu daugiau laiko, kad aš norėčiau, kad būtų įmamasi konkrečių veiksmų dėl moterų genitalijų žalojimo, nes manau, kad ši, tai yra didžiulė gėda. Galbūt galėsiu grįžti prie šio klausimo šiek tiek vėliau ir papasakosiu, ką aš ketinu daryti. Fru Pavanova, varsågod. Thank you, Madam Chair. Madam Commission. Ačiū, ponia Pamanova. Ačiū. Pone komisarė, aš manau, kad jūs tikrai gebėsite imtis veiksmų ir tokių veiksmų, kurie padėtų apginti moterų orumą. Norėčiau paminėti ką sakė jūsų kolegė baroninė Ešton. Jai klausimus uždavė daugelis vyrų, o jūs, manau, taip pat būsite viena iš tų, kuri gali ES lygių įtvirtinti moterų ir vyrų lygybę, ne tik priimant sprendimus. Jūs kalbėjote, kalbėjote taip pat apie lyčių lygybės direktyvą. Mums tai yra labai reikalingas dokumentas. Norėčiau paklausti apie veiksmus. Kaip Europos parlamentas ir taryba bus įtraukti į tos naujos strategijos rengimą ir įgyvendinimą? Kaip pilietinės visuomenės atstovai bus į tai įtraukti? Ar turite kokiu nors minčių apie tai, ką šita nauja veiksmų strategija mums duos? Prašom atsakyti, ponė Redinga. gairės tebelieka galioti, tačiau aš manau, kad jos turi būti sustiprintos. Smurtas prieš moteris turi būti ta tema, kuria nuolatos yra kalbama, sarūmtis veiksmų smurtų prieš moteris užkirsti ir čia reikimti sustiprintų veiksmų. Manau, kad visa tai Visus tuos veiksmus turime padaryti labiau visuomeniai matomus. Bus parengta nauja daugiametė strategija, kurios tikslas yra tvirtinti lyčių lygybę. Ir ta nauja strategija bus paremta visuojančiomis gairėmis ir e, pagrindinių teisių hartija. Tačiau tai nepakeis mūsų daugiametės strategijos. Visa tai padės komitetui įsitraukti į šią veiklą ir padėti man renkti naujas politikos rytis. Jūs galėsite man pasakyti, kur turėtume veikti stipriau, ką reikėtų pagerinti, kur kokius sprendimus e, ir jų įgyvendinimą sustiprinti valstybėse narėse ir kur mes galime laukti naujų pasiūlymų ir apie ką juos teikti. Dėkoju. Pone Kornelisien, prašau. Pone Reding, kaip žinote, mes dabar nagrinėjame direktyvą dėl dėl motinų teisių. Ir tai yra labai svarbus klausimas. Ryšys tarp moterų ir vaikų yra labai svarbu. Bet taip pat yra svarbu ryšys tarp vaiko ir tėvo. Nes šis ryšys taip pat yra esminis. Visa tai turėtų padėti sustiprinti ryšius, nes tėvas turi turėti galimybę dalyvauti, baudant vaiką, sveriant vaiką, auginant jį. Ar parlamentas ketina teikti siūlymų šią kryptim, ar tas visą tai bus įtraukta į komisijos priimamus sprendimus, įtvirtinant ir tėvystę, ne tik motinystę? Ar tai turi būti atskiras teisės aktas? Aš norėčiau, kad jūs, ponia paskirtoji komisarė, pasakytumėte, ką jūs manote apie šį tėvystės klausimą. Ar Europos komisija ketina teikti siūlymą? Atskirą siūlymą dėl to, kad būtų aptariamas tėvystės klausimas. Pone Reding, prašom atsakyti. Direktyva dėl besilaukiančių darbuotojų ir motinystės atostogų yra primta. Komisija siūlo pratesti motinystės atostogas nuo 14 iki 18 savaičių ir patiriame tam tikrų sunkumų dėl to. Aš manau, kad būtų tikrai labai svarbu, kad motinystės atostogų direktyva būtų pagaliau patvirtinta. Būtent dėl to, aš manau, mes turėtume numatyti ir tėvystės atostogas turėtume neįtraukti tėvystės atostogų į šį laikotarpį. Aš pritariu jums, kad tėvai taip pat turi labiau įsitraukti į vaiko auginimą. Aš pati esu trijų vaikų mama ir suprantu, aš turiu tris sūnus, aš suprantu, kad šeimoje pusiausvyroje palaikyti tėvo vaidmuo yra ypatingai svarbus. Socialiniai partneriai yra priėmę sprendimą dėl tėvystės atostogų. Tai reiškia, kad bus numatyta privaloma tvarka mėnų atostogų tėvui, kurias jis galės panaudoti. Visą tai, aš manau, yra labai svarbus dalykai, kurių svarbu neužmiršti. Visos kitos atostogos, ar tai būtų atostogos po įsivaikinimo, ar tai būtų tėvystės ar motinystės atostogos, turi būti numatytos teisės aktuose, Aš peržiūrėsiu visas teisinės ir ekonominės šių dalykų implikacijas. Tačiau norėčiau, kad prasidėtų kuo aktyvesnės darybos su taryba šiais klausimais, kad motinystės e, direktyva nebūtų sustabdyta. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Direktyva dėl motinystės papildomas klausimas. Aš manyčiau, kad labai svarbu iškelti klausimus, kurie tiesiog yra susijęs su piliečiais, ypač kalbant apie kriminalinius nusikaltimus e, kalbant apie moterų genitalijų žalojimą, apie smurtą prieš moteris. Kaip ketinate spręsti šios klausimus? Dauguma sričių, kurias minėjau, priklauso baudžiamosios teisės sryčiai. Ką, kaip galėtume paremti suverenės valstybės, kurios šias problemas bando spręsti? Prašom, komisarė Renink, atsakyti. Be abejo, mes turėtume paremti suverenės valstybės. Tai yra būtent dėl to, aš manau, kad kalbant apie baudžiamąją teisę, mes turime elgtis atsargiai. Aš jau tai minėjau ankst, diskusijose su, anks, su kitų komitetų atstovais. Jeigu dėl civilinės teisės e, viskas yra aišku, o kalbant apie baudžiamąją teisę, turi būti taikomas subsidiarumo principas. Aštuonios valstybės narės gali blokuoti komisijos siūlymus. Būtent dėl to aš turėčiau labai rimtai peržiūrėti kartu su kolegė Cecilija Malstrom, kokios iniciatyvos turėtų būti teikiamos dėl baudžiamosios teisės taikymo, kad būtų galima sustiprinti moterų apsaugą. Dafnė programa yra mano atsakomybės rytis. Čia į darbą aktyviai įsitraukia nevyriausybinės organizacijos, jos palaiko tas moteris, kurios yra nukentėjusios nuo smurto. Aš manau, kad čia mes galime e, pasimokyti iš savo patirties. Ir aš norėčiau tarti taip pat žodį ir dėl moterų genitalių žalojimo. Šis klausimas taip pat priklauso ir užsienio reikalų sryčiai. Kolegija atsakinga už išorius veiksmus taip pat turi šį klausimą įtraukti į savo darbo atvarkę. Tačiau mes turime kalbėti ne tik apie išorės veiksmus ir nieko nes, nesakyti apie tai, kas vyksta mūsų šalyse. Jūs žinote, kad 180 tūkstančių tūkstančių moterų imigrančių yra atvykę į Europą, kurios patyrė tuos žalojimus. Turime Europos tinklą užsimantį šių dalykų prevenciją. Taip pat turi, siūlome strategiją, kurios tikslas yra sudaryti veiksmų sąrašą. Dabar Jeigu norėtumėte, kad aš imčiausi aktyviau šios veiklos, pagal savo atsakomybės rybę aš ketinu tą daryti, aš ketinu surenkti plačias konsultacijas su pilietinė visuomenė, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra teisės sritis, kad būtų galima priimti teisės aktus toje srityje, jeigu tai būtų būtina, kad būtų galima numatyti europinio ligmens harmonizaciją, kad būtų galima apibriežti, kas yra kriminalinis nusikaltimas, e, baudžiamosios teisės ryties nusikaltimas prieš moteris. Bet manyčiau, kad prieš tai turi vykti diskusija tarp manęs ir mano kolegės Cecilijos bei nacionaliniais parlamentais. Dėkui. Pone Figureido. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtoji komisarė, šiuo momentu, kai mes kalbame apie lygybės, tikrą lygybės strategiją taikytiną visoje Europos Sąjungoje. Ir tais metais, kai minime 15 metų bei Pekino platformos sukaktį, manau, kad labai svarbu teikti, kad klausimą, kuri vis dar jaučiama ES. Buvo pateikta daug pavyzdžių, aš jų nekartosiu, nes neturiu laiko. Tačiau labai svarbu, kad įtrauktumėme ir pačias moteris, ir jų organizacijas į šias diskusijas. Ir dėl šios priežasties norėčiau užduoti štai kokius klausimus. Kaip ketinate tą daryti ir kokį ketinate pateikti pasiūlymą? Kaip ketinate įtraukti daugiau moterų ir jų organizacijų visoje ES. Dėkoju. Pone Reding. Manau, kad jau ir anksčiau daug gerų dalykų atlikome kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba e, lyčių lygybės srityje įvairiose valstybėse narėse, turime sustiprinti tą bendradarbiavimą. Kaip žinote, Europos moterų forumas vasario pradžioje posėdžiaus ir parengs Pekino testinę programą. Ir labai svarbu, kad Europos parlamentas irgi būtų įtrauktas į pasirengimą moterų forumui. Ir taip pat, kad Europos parlamentas būtų atstovaujamas ir Niujorke, kuomet bus minima Pekino platformos sukaktis. Taigi tikrai dirbsime kartu tam, kad mūsų pozicija būtų aiškiai išdėstyta. Na, o dėl Hartijos ir 15-ojo Pekino konferencijos jubiliejaus. Pirmininkas pasiūlė šią idėją, kadangi nori dar kartą iškilmingai įtvirtinti tas vertybės, tos principus, e, kuriais grindžiama mūsų politika. Politika, kuri yra sukaupusi ilgą istoriją, bet netgi ir esant tai ilgai istorijai, dėja problema nėra išspręsta. Ir e, šeimininio profesinio gyvenimo pusiausvyra, tinkamas atstovavimas žiniasklaidoje, nesmurtavimas, taip padalyvavimas primant sprendimus. Visa tai yra tos temos, kurios galėtų būti įtrauktos į Hartiją. Ir Hartija tikrai nepakeis veiksmų plano, Hartija nepakeis mūsų daugiametės darbo programos. Tiesiog mes aiškiai pasakysime, kad tai yra pagrindinės teisės, kuriomis mes tikime, tikime ir tai yra mūsų kredo, tai yra mūsų vertybės. Taigi baigiame klausimus, bet prieš tai dar ponia Kratsa užduos paskutinį klausimą. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė, jūs ketinate parengti naują ryšių su visuomenė politiką, kad moterys atstovautų, būtų atstovavimas politikos, politinėse institucijose ir dalyvautų priimant sprendimus tose politikos rytise, kurios turi įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui, kad žmonės žinotų, e, ką daro Europos parlamentas, kas yra rinkimai, europiniai rinkimai ir taip toliau. Ir kad tas lyčių elementas būtų įtrauktas į ryšių su visuomenė e, politiką yra labai svarbu. Ką jūs ketinate tą linkmę padaryti? ponė Reding. Tiesa, kad moterys, primant sprendimus, dar nėra tiek aktyvios, kiek turėtų būti. Ir turite skaičius, visas vertinimo studijas ir panašiai. Aš jų neatsinešiau šiandien. Visi puikiai žinome, kokia yra situacija. Žinot, žinote, kiek moterų yra didžiulių korporacijų, prezidenčių ir taip toliau ir panašiai. Taigi čia, aišku, dar reikia atlikti daug darbo ir vicepirmininkė ponia Kratsa yra visiškai teisi. Turime pasitelkti visas ryšių su visuomenė priemonės tam, kad geriau paaiškintumėme savo veiksmus. Kaip jau anksčiau teigiau, gera ryšių su visuomenė politika įmanoma tik tuomet, jeigu pradžioje yra nušviečiama gera istorija. Ir reikia, matyt, pradėti nuo labai konkrečių problemų. Moterys visuomenėje, jūsų rinkėjos susiduria su tomis problemomis. Ir nuo tų konkrečių istorijų, pavyzdžių, reikia papasakoti, ką daro Europa jų labui. Labai konkrečiomis priemonėmis. Ir būtent tą aš ir ketinu daryti ateityje. Na ir 15 metų Pekino konferencijos sukaktis ir Hartija yra puikios priežastys judėti į priekį, bet po to reikia kur kas konkretesnių veiksmų, ne bendrų priemonių siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą. Reikia aiškiai pažiūrėti, kas daroma konkrečiai. Pavyzdžiui, jeigu moteris nori likti namuose ar nori sugrįžti į darbą, kai ji susiduria su smurto išpoliais. Taigi pradėkime nuo konkrečių pavyzdžių ir sukurkime tokią politiką, kuri turi būti geriau įgyvendinama valstybėse narėse, arba pažiūrėkime, parodykime, ką mes ketiname daryti, ko, ko, ko, ką siūlome. Ir tikrai tikiuosi, kad e, parlamentarai, kurie turi tiesioginius kontaktus su žmonėmis, e, leis mums e, sukurti tinkamą ryšių su savne programą. Ir aš manau, kad vis, visų jūsų, su visų jūsų pagalba, uh, galiausiai moterys Europoje žinos, e, kas jų labų yra daroma ir kad Europa e, bando išspręsti jų problemas ir įtvirtinti jų vertybės ir kad mes tą darome rimtai. Dėkoju. Ačiū, ponė Reding. Atėjo laikas baigti šios labai įtemptus klausimus ir įtemptą popietę. Norėčiau padėkoti poniai Reding už ištvermę. Norėčiau padėkoti ir kitiems komitetams, Jūri ir Libe komitetams už tai, kad padėjo surenkti šios bendrus klausimus. Ir norėčiau padėkoti visiems moterų teisų lyčių lygybės komiteto nariams ir taip pat vertėjams. Ir norėčiau priminti kolegoms moterų teisų komiteto kolegoms, kad mes pusę šešių susitiksime 1G2 salėje, o komiteto koordinatoriai susitiks būtent irgi toje salėje. Taigi labai širdingai dėkoju visiems už labai įdomią popietę.